Ladies and gentlemen, uh, good morning. If... Ponios ir ponai, labas rytas. Noriu prašyti visų susėsti. Po kelių sekundžių pradėsime mūsų renginį. Suprantu, kad dėje e, kai kurie svečiai turės greitai išvykti, kadangi vyks ir komisijos kolegijos susitikimas, tai prašyčiau visų pasirengti darbui. You have the password? So, uh, once again, uh, thank Dar kartą noriu pasveikinti Jūs, padėkoti už drausmę. Labas rytas visiems, gerbiama vyriausiai galiotinė, mogerini, ministrai, valstybės sekretoriai, gerbiami svečiai, ponios ir ponai. Šiandieną man tenka garbė ir didžiulis džiaugsmas pasveikinti Jūs Europos parlamente. Jūs sveikinu pirmininko Tajanio vardu, dėja jis negalėjo šiandien atvykti į šį renginį. Pradėsime septintąjį pasaulinį suvažiavimą prieš mirties bausmę. Man ypač malonu pastebėti, kad šį renginį kartu organizuojame su Belgijos karalyste, kad Oficialus atidarimas vyksta Europos parlamento plenarinių posėdžių salėje. Ypač norėčiau pasveikinti e, ministrus, valstybės sekretorius, ambasadorius, jūsų ekscelencijas, e, diplomatus, kitus garbius svečius iš šalių, kurios pasisako prieš mirties bausmę, taip pat svečius iš tų šalių, kuriuose vis dar taikoma mirties bausmė. Noriu kuo nuoširdžiausiai Jūs pasveikinti. Mes turime visi kartu pasakyti prieš mirties bausmę. Ir šiandien apie tai kalbėsime šioje garbioje konferencijoje. Mes susitikome tam, kad pradėtume e, skaityti pamokslus vieni kitiems. Mes paprasčiausiai norime pasidalyti patirtimi išsklaidyti abejonės, pakalbėti, pamastyti apie mūsų moralinius ir teisinius požiūrius. Mums reikia sustiprinti mūsų tikėjimą savo vertybėmis, sustiprinti mūsų argumentus, e, privalumus mūsų pozicijos. Mes žinome puikiai pažįstamus argumentus, e, prieš e, mirties bausmę ir šiandieną per atenčias dienas apie tai kalbėsime. Mirties bausmė nėra veiksmingas e, atgrasimas nuo nusikaltimų. Mirties bausmė gali sukelti nepataisomą žalą, jeigu neteisingai žmogus nuteisiamas miriop. Negali būti mirties bausmė e, būti naudojama kaip ginklas prieš politinius oponentus Ir aš norėčiau pasiūsti Jums tokį signalą. Mes visi esame atsakingi už tai. Mūsų šėties taškas yra žmogaus orumas. E, jis būdingas visai žmoniai, visoms kultūroms, religijoms ir teisės tradicijoms. Bausmė, kuri dehumanizuoja, yra nusikaltimas. Būtent todėl aš e, noriu pasakyti, kad abolicionizmo judėjimas ir e, žmogaus teisės yra Europos vertybė, Europos darbo tvarkės dalis. Šeštasis protokolas Europos e, žmogaus teisų konvencijos e, galbūt yra pirmasis teisiškai sąsinis dokumentas, kuris taikos metu draudžia mirties bausmę. Europos e, tarybos 46 valstybės e, narės yra ratifikavusios šį protokolą. Aš noriu pasakyti, kad mes turime kalboti ne prieš ką mes, bet už ką mes esame. Mes prieš mirties bausmę dėl to, kad pasisakome už žmogaus orumo išsaugojimą bet kokiomis aplinkybėmis. Tai yra pagrįsta giliais įsitikinimais ir prievalėmis, kurios yra susijusios su žmogaus orumo e, savoka. Taip pat e, tai įrašyta į trečiąjį visuotinės žmogaus teisų deklaracijos straipsnį, kuriame sakoma, kad kiekvienas žmogus turi teisę į gyvybę. Mes žinome, kad ilgas kelias nuėtas iki mirties bausmės panaikinimo ir dar daug to kelio liko. E, Žinome, kad Prancūzija netaip seniai atšaukė mirties bausmę, net ir mano šalis, tuo metu komunistinė Čekoslovakija, paskutinį kartą įvykdė mirties bausmę 1989 metais. Nuo 1945 metų iki 1990 metų 1200 žmonių buvo nuteisti miriopjam įvykdyta mirties bausmė. Ir aš noriu pasakyti, kad ir pats Europos kontinentas nėra laisvas nuo mirties bausmės. Baltarusijoje šiandieną ir toliau yra vykdoma mirties bausmė. 2018 metais Junktinių tautų generalinė asamblėja Asamblėje 121 šalis balsavo už visuotinį moratoriumą, už mirties bausmės panaikinimą. 2017 metais tik keturios šalis įvykdė 84 procentus mirties bausmių visame pasaulyje, bet pažanga nėra vienos krypties judėjimo gatvė. Nežiūrint tam tikrų sėkmės istorijų Azijoje, Latino Amerikoje, Afrikoje, daugelie šalių vis dar e, siekiama kartai sustabdyti moratoriumą ar grįžti prie mirties bausmės. E, kaip, cituoju, sprendimo dalis, baigiu citatą, baudžiamosios teisės rytyje tai vertinama. Mano šalis e, taip pat sveikina kongreso pastangas ir pilietinė visuomenė uh, palaiko tas pastangas e, kalbėti už mirties bausmės panaikinimą ir apie tai kalbėti visose formuose. Europos parlamentas taip pat dirbs šioje srityje. Mes visiškai remiame ES pastangas, sieksime, kad visiškai būtų gyventos ES gairės dėl mirties bausmės. Per pastarosius metus mes patvirtinome keletą svarbių rezoliucijų, kurios pasisako už visuotinį mirties bausmės moratoriumą. Taip pat rezoliucijas, kurios skirtos e, tam tikroms šalims ar asmenims. Mes nuolat kartuojame, kad esame prieš mirties bausmę visais atvejais, visomis aplinkybėmis ir kasmet apie tai kalbame metinėje, e, metinėme pranešime apie žmogaus teisės pasaulyje. Mes taip ir toliau elgsimės ir toliau dirbsime, e, kalbėsime apie atskirus atvejus, kai yra tikimybė, kad gali būti įvykdyta mirties bausmė, teisinės garantijos, e, e, turi būti numatytos. Taip pat reikia nepamiršti žmonių, kurie e, turi sutrikimų psichologinių ar, psichinių, ar fizinių sutrikimų. Šis kongresas, aš tikiuosi, bus galimybė sustiprinti mūsų ryštui stiprinsime parlamentinį tinklą, taip pat plėtosime naujas strategijas, dirbsime su verslu, privačiu sektoriumi. Tai yra rytojus plenardės sesijos tema. Norėčiau palinkėti Jums sėkmės per ateinančias dienas ir gerų diskusijų šiuo svarbiu klausimu. Manau, kad tai vienas iš aktualiausių klausimų. Apie tai turime kalbėti ir turime gyvendinti diskusijų rezultatus visame pasaulyje. Aš noriu patikinti Jūs, kad Europos parlamentas bus vienas iš lyderių šioje srityje. Dėkoju Jums uždėmesi. Well, my... Na, o dabar man tenka didelė garbė suteikti žodį Europos komisijos vicepirmininkiai, uh, išorės uh, veiksmų vyriausiai galiotiniai Frederikai Magarinį. Ačiū, ačiū ponė pirmininkė. Ačiū, kad šiandien mus priimate šioje Europos parlamento plenarnių posėdžio salėje. Europos parlamento ir viso pasaulio nacionalinių parlamentų vaidmuo yra nepaprastai didelis šiame darbe. Mes kartu e, siekiame bendro tikslo. Noriu padėkoti ir Belgijos vyriausybei bei visiems kolegoms esantiems tribūnoje ir pirmosiose salės eilėse. Taip pat esu dėkinga jums visiems už tai, kad visą gyvenimą, dienas ir naktis kartais skiriate tam, kas e, žmogui yra svarbiausia - gyvybės apsauga. Europos e, Sąjungai tenka didelė garbė organizuoti pasaulio kongresą prieš e, mirties bausmę. Mes, europiečiai, mes, ES, didžiuojamės tuo, kad esame didžiausia pasaulyje erdvė be mirties bausmės. Nuolat kartuojame, kad ES yra susijusi su vertybėmis, bet kartais mes pamirštame įvardinti Europos ir visuotinės vertybės. Viena iš tų vertybių yra žmogaus gyvybė. Mes ES manome ir manau, kad visi tam pritars, jog kiekvienas žmogus, kiekvieno žmogaus gyvybė yra svarbi. Nesvarbu, kaip žmogus gyvena, kiek klaidų padaro. Mūsų nuomonė valstybė neturi teisės atimti žmogaus gyvenimą. Atsakas į nusikaltimą negali būti kitas nusikaltimas. E, mes jau išbridome to etapo, kai gyvenome akis už akį. Dabar e, tikime teisingumu, o ne kerštu. Daugelis esančių šioje salėje tuo tiki. Daugelis jūsų paukojate savo gyvenimus šiam tikslui. Man asmeniškai labai malonu ir jaučiuosi pagerbta e, dalyvauti šioje, e, šiame kongrese. Dar 2015 metais, kai aš e, buvau Italijos užsienio reikalų ministrė, dalyvavau už pasaulinį moratoriumą mirties bausmiai ir e, Italijoje buvome suorganizavę aukšto lygio renginį tą temą. Didžiuojuosi tuo, kad šiandien galiu atstovauti Europos Sąjungai. Mes, europiečiai, sutarėme, kad e, mirties bausmė yra nesuderinama su mūsų tapatumu. E, tai prieštarauja mūsų pamatinėms vertybėms ir įsitikinimams. Ne viena valstybė, kuri dar numato mirties bausmę, negali tapti ES nare. Šiandien mus suvienyje ir dar vienas elementas Visi manome, kad pažanga yra įmanoma ir manome, kad pozityvūs poslinkiai reikalauja asmeninio ir kolektyvinio indėlio, todėl visi čia ir susirinkome. E, Pasaulio kongreso e, vienas iš šūkių ir yra tas, kad mes tikime mirties bausmės panaikinimu. 2001 metais Strasbūrė Kitoje ES sostinėje įvyko dar vienas kongresas kovai su mirties bausme. Nuo to laiko 31 pasaulio valstybė nusprendė panaikinti mirties bausmę. Vis daugiau pasaulio valstybių suvokia, kad mirties bausmė nėra geras pasirinkimas. Vis daugiau ir daugiau valstybių imasi veiksmų kovai su šiuo reiškiniu. Ir neretai tai yra susiję su jumis esančiai šioje salėje, jūsų veiksmais, jūsų pastangomis, jūsų atsidavimu. Praėjusiai metai mums suteikė vilties. 2018 m. sausio mėnesį Gambijos prezidentas paskelbė moratoriumą. Burkina Faso praėjusiu metu gegužės mėnesį panaikino mirties bausmę įstatymu. E, Beninas va, birželio mėnesį panaikino mirties bausmę, o Palestinos administracija prisijungė prie jungtinių tautų protokolo prieš mirties bausmę. Dar rūpjūčio mėnesį katalikų bažnyčia paskelbė, kad mirties bausmė yra neprimtina jonkis aplinkybėmis be jokių išimčių. Ir tokiu būdu buvo duotas labai galingas signalas visiems katalikams pasaulyje. O spalio mėnesį Vašingtono valstija tapo 20-ąją uh, uh, mirties bausmę panaikinusią valstybę Junktinėse Amerikos valstijose. Nuo gruodžio mėnesį Junktinės tautos priemė rezoliuciją dėl uh, mirties bausmės moratoriumo paskelbimo uh, ir didžiausia valstybių dauguma istorijoje palaikė tą rezoliuciją mes manome, kad 2019 metai bus persilaužimo metai ir pasirūpinkime, kad 2019 metai būtų dar geresni negu 2018 ir būtų pasiekti dar geresni rezultatai. Ir vis tik tai mes turime suprasti, kad dar išlieka nepaprastai didelis mm, asmenų, kuriems vykta mirties bausmės skaičius. Todėl mes nuolat kalbame apie uh, kovą su šiuo reiškiniu per parmą pilietiniai visuomeniai, per jungtinių tautų rezoliucijas er, ir, ir per pagalbą valstybėms uh, kurios dar išlaiko mirties bausmę ir toms, kurios dar ją vykdo. Mes žinome, kad labai daug valstybių ir vyriausybių mūsų principams ir vertybėms nepritarė. Tačiau aš manau, kad e, žmogaus gyvybės vertybė yra visuotinė, jai turi pritarti visos religijos ir visos kultūros. Bet dėl e, mirties bausmės yra išsakoma skirtingų argumentų, kurie neretai yra pagrysti logika ir racionalumu. Aš pateiksiu du, turbūt jūs juos žinote, bet man atrodo apie tai labai svarbu nuolat kalbėti. Pirmiausia, mirties bausmė neatgraso nusikaltelių. Antras dalykas, e, kai žmogaus gyvybė atimta, grįžti atgal nebegalima, kelio atgal nėra. Pateiksiu pavyzdį. Kanados pavyzdys, jis labai geras. Veras daug sakantis. 1976 metais mirties bausmė panaikinta ir nuo to laiko nužudimų skaičiai Kanadoje nuolat mažėja. Tai yra įrodymas, kad mirties bausmė nėra būtina nusikaltimams e, užki, e, už, at, at, užkirsti kelią nusikaltimams. Kitas dalykas, mes visi žinome, kad yra neįmanoma išvengti klaidų jokioje teisingumo sistemoje. Lygiai taip pat nėra įmanoma išvengti klaidų žmogaus gyvenime. Tačiau šiomis dienomis turbūt girdėsite labai daug išgyvenusiųjų istorijų, e, kurie buvo apkaltinti ir jiems, buvo, jiems grėsė mirties bausmė, bet paskui išaiškėjo, kad tie žmonės yra sveiki. Aš galiu pateikti vieną konkretų pavyzdį. Vienas žmogus 90-metėje Inaus valstijoje buvo nuteistas mirties bausme. 1993 metais visas mirties bausmes Ilinojaus valstija pavertė e, viso gyvenimo įkalinimu. Bet po to e, tas žmogus, kurio vardas Randy, sugebėjo įrodyti savo nekaltumą ir buvo visiškai išteisintas ir jam pasisekė išgyventi tokiu būdu. Mes tokių e, pavyzdžių turime matyti, mes turime išklausyti tokių pasakojimų. Tokiu būdu galėsime pakeisti tų, kurie vis dar remia mirties bausmę mentalitetą ir kultūrą. Nes kultūra ir požiūris gali pasikeisti, net kai jie yra labai įsišaknyje ir atrodo, kad pokyčių yra nebeįmanoma pasiekti. Pažvelkime į tai, kokia Europa buvo prieš 20 metų ir kokia dabar yra uh, žmogaus teisų uh, E, padėtis, kokia yra koks yra požiūris į mirties bausmę. Ir kai kas nors sako, kad pokyčiai yra neįmanomi dėl kultūros mentaliteto, aš nenoriu tuo patikėti, nes kultūra irgi keičiasi. Teisės aktai gali pakeisti kultūrą ir mentalitetą. Taigi šiandien mes nekalbame tik apie valdymą ir tarptautinės organizacijas. Šiandien mes kalbame apie pavienius asmenys, kurie kenčia dėl tokių sprendimų. Kalbame apie tuos, kurie išgyveno ir dabar pasauliui pasakoja apie tai, uh, E, kaip teisingumas gali būti neteisingas. Šiandien mes visi e, pilietinių visuomenių organiza, e, organizacijos, žmogaus teisų gynėjai, E, turime kiekvieną dieną dirbti už tos vertybės e, išsaugojimą e, ir žinokite, kad ES galite visuomet pasikliauti. Šiandien čia susirinkome tam, kad mūsų ir jūsų balsas būtų išgirtas. Aš esu įsitikinusi, kad palaipsniui, bet ne per daug lietai, mes galėsime pasiekti bendrojo tikslo. Ir pasaulyje dominuos ne kerštas, o teisingumas. Ir žmogaus gyvybė taps visuotinė vertybė, kuri bus visuotinai gerbiama. Ačiū. Uh, Dėkuoju Jums labai, o dabar norėčiau pasinaudoti galimybę priminti Jums, kad vertimas yra į 22 ES kalbas, taip pat į arabų ir rusų kalbas. Man labai malonu taip pat pasveikinti Belgijos ministro pirmą pavaduotoją ir užsienio reikalų ministrą Didier Renders, kuris dabar kreipsis į Jūs. Dėkuoju, panė vicepirmininkė. Pirm, ponė atstovė, ponės ir ponai, gerbiami ministrai, ekscelencijos, ponės ir ponai. Visų pirma, man didelė garbė ir privilegija kreiptis į Jūs ir priimti Jūs Bruselėje e, šiame renginėje kovoje su mirties bausme. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui, kad mus priėmė e, savo posėdžių salėje. E, Teisė į gyvybę yra pirmoji pagrindinė teisė. Ir tai yra pagrindinė sąlyga, be kurios naudotis kitomis teisėmis būtų visiškai beprasmiška. Aš manau, kad mirties bausmė yra didelis e, žmogaus orumo pažeminimas. Tai yra e, žiaurus, žeminantis ir nežmoniškas bausmės būdas. Čia aš pritariu Albertui Kamiu kuris sakė, kad nei asmens širdį, nei ne visuomenėje nebus ilgalaikės taikos ir ramybės tol, kol bus taikoma mirties bausmė. Štai kodėl Belgija įsipareigoja nedelsiant kovoti už visišką ir visuotinį mirties bausmės uždraudimą. Tai nėra nerealistiška svajonė, bet tai yra tikslas, kurį galima įgyventinti tol, kol dar mes esam gyvi. Europos tarybos 13-16 protokolai dėl mirties bausmės panakinimo, jų dėka Europa yra erdvė, kur mirties bausmė beveik visiškai paskapta už įstatymo ribų. Beveik todėl, kad Baltarusija dar neatsiliepia į šį kvietimą. Man labai gaila, Ir aš tikiuosi, kad Europos tarybos 10-osios metinės bus proga žengti į priekį ir pasiekti, kad Europos žemynas bus be mirties bausmės. Šiais metais mes taip pat minime ir 30-asias antrojo e, tarptautinio pakto susijusio su politinėmis ir plėtinėmis laisvėmis metinės. Ir šis e, jungtinių tautų protokolas e, reikalauja, kad valstybės, kurios yra šitą protokolo šalis, visiškai uždraustų mirties bausmę kaip baudžiamąją priemonę ir šis, šio protokolo ratifikavimas draudžia vėl iš naujo įvesti mirties bausmę ir garantuoja, kad nebus vykdomos mirties bausmės moratoriumo laikotarpiu. Dabar 86, 86 valstybės ratifikavo antrąjį protokolą ir mm, tai yra daugiau negu 2016 metais, penkiom šalim daugiau. Tai mus drąsina, tačiau yra daug šalių, kurios e, arba atsisakė mirties bausmės, arba jos netaiko. Ir Belgija, pasirašysi antrąjį protokolą, kreipėsi į šalis, kurios netaiko mirties bausmės, ratifikuoti antrąjį protokolą kaip įmanoma greičiau. Aš konstatuoju, kad tarp jūsų yra daug šalių, kurios netaiko mirties bausmės, bet tarp jų yra didžiulė, didžiuliai skirtumai - teisiniai, tradiciniai, kultūriniai, religiniai skirtumai. Labai gaila, kad yra nedidelė grupė šalių, kurios vis dar taiko mirties bausmę. Labai svarbu pradėti dialogą su šiomis šalimis siekiant mūsų galutinio tikslo. Tai yra visiško mirties bausmės panaikinimo ir kongresas turėtų būti proga atvirai ir laisvai diskutuoti, kiek e, susijusius e, klausimus su mirties bausme, tiek kitais klausimais kalbėtis. Vakar Ženevoje aš dalyvau renginyje dėl mirties bausmės panaikinimo kuris kalbėjo apie nediskriminavimo ir lygybės klausimus. Na, iš tikrųjų, mirties bausmė labai dažnai taikoma diskriminaciškai ypač e, taikoma tiems asmenims, kurie patys neturtingiausi, labiausiai pažydžiami ekonominė prasme, jiems mirties bausmė taikoma neproporcingai. Kita, kitos grupės, kaip pavyzdžiui, užsienio išeiviai, rasinės ar etinės mažumos, e, seksualinės mažumos, moteris taip pat patiria diskriminaciją. Labai svarbu neišleisti iš akių ir aukų per, perspektyvas plačiaja prasme. Duomenys, kuriuos dabar turime, leidžia manyti, kad mirties bausmė sukelia daugiau aukų ir paliečia visą bendruomenę ir paliečia kelias kartas. Belgija ypač susirūpinasi paslėptosiamis aukomis, būtent vaikais, kurių tėvai yra pasmerkti mirties bausmiai arba kuriems mirties bausmė yra įvykdyta. Iš tikrųjų, šitie vaikai yra du kartus nubausti ir jie turėtų sulaukti daugiau dėmesio. Yra aišku, kad ir moksliniai tyrimai, ir išsamių duomenų duomenys reikalingi taikant bendrą viziją dėl mirties bausmės vykdymo, kiek tai yra susijęs su žmogus teisėmis. Aš džiugiuosi, kad pasaulio kongresas palies daug iš šitų klausimų. Ir aš noriu pasinaudoti progą ir dar kartą patvirtinti, kad Belgija yra įsipareigojusi kovoti prieš mirties bausmę ir už jos visuotinį panaikinimą. Aš norėčiau mm, kreipio, kreiptis į visus ir linkiu jiem, jums gero posėdžio ir tikiuosi, kad bus keičiamasi nuomonėmis tarp šalių, kurios taiko ar netaiko mirties bausmę. Aš tikiuosi, kad bus padaryta pažanga diskusijose ir bus pasiekta tai, kad kai kuriuose teisinėse sistemose bus kaip įmanoma sumažintas bus, mirties bausmės taikymas iki visuotinio panaikinimo, kuris yra mūsų galutinis tikslas. Linkiu Jums sėkmės, vaisingų diskusijų ir e, e, susitiksime uždarimo ceremonijoje. Dėkoju. just uh, take this opportunity. Pasinaudosiu progą ir paaiškinsiu Jums, kad vicepirmininkė Mogerinė turėjo išvykti. Priežastis yra ta, kad šiandieną posėdžiauja Europos komisija. Mes labai džiaugiamės, kad ji rado laiko atvykti pas mus e, bent kelioms minutėms. Dabar norėčiau pakviesti e, Kristian Moli, e, Šveicarijos ambasadorio Europos Sąjungoje, prašom. Gerbiamas vicepirmininkė, ministro pirmininko pavaduotojų, valstybės sekretorių. E, mes pasisak, visi, kurie dalyvaujate šiame kongrese, e, prieš mirties bausmę, visuotinės pilietinės visuomenės atstovai. Aš kalbu ponios Pasgal Berisvil vardu. Ji dėja dėl sveikatos priežasčių negalėjo atvykti pas mus. E, Viktoras Hugo yra pasakęs, kad žmogaus gyvybės neliečiamumas yra svarbiausia iš visų teisių. Jis e, apie tai kalbėjo prieš šimtą metų. Po to e, trečiasis buvo patvirtinta visuotinė žmogaus teisų deklaracija, kurioje pasakyta, jos trečiajame straipsnėje kiekvienas turi teisę į gyvybę, laisvę ir asmens saugumą. Mes šiandieną surinkome šioje simbolinėje vietoje. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui, kad mus priėmė pas save. Ir mes kalbame apie tai, kad norime apsaugoti kiekvieno žmogaus gyvybę. Šveicarija pasisako už e, mirties bausmės panaikinimą visur e, bet kokioje vietoje mes pasisakome už žmogaus teisės ir tai yra mūsų užsienio politikos prioritetas. Mes esate tikrai ne vieniši ir e, žinome, kad e, beveik 80 procentų valstybių savo konstitucijose yra įrašęs teisę į gyvybę. E, ta pozityvi tendencija palaiko tendenciją kitą ir matome, kad 103 valstybės, kurios priklausantiems tautoms yra panaikinusios mirties bausmę, o 110 arba jos netaiko praktiškai, arba yra paskelbusios moratoriumą jau daugiau negu 10 metų. Mes e, džiaugiamės šią pažangą ir ją remiame. E, Ženeva yra žmogaus teisų sostinė. Ir e, Šveicarija yra vis labiau įsitikinusi, kad e, mirties bausmė nėra derama bausmė nėra nei atgrasimo priemonė. E, mes e, e, matėme New York'e parodą, kurioje dalyvavo Ondum Olatušani. Tie paveikslai, kuriuos jis buvo nupiešęs, tikrai šokiravo. Ponas Ndume Olatušani E, dalyvavo ir šeštajame kongrese. Jis 28 metus kalėjo už nusikaltimą, kurio nebuvo įvykdęs. Jis e, buvo vėliau paleistas iš kalėjimo. Aš džiaugiuosi, kad jis yra šiandieną e, su mumis. Mirties bausmė pažeidžia pagrindinės teisės. Ir tai yra taip pat psichologinio smurto pasireiškimas. Uh, Mes pras, dabar susirinkome į septintąjį kongresą ir Šveicarija ragina visus uh, informuoti savo piliečius apie tai, uh, kokius privalumus mus duotų pasaulis be mirties bausmės. Ypač reikia kalbėti su jaunimu. Mes raginame visus kalbėti uh, apie tai ir įtikinti tuos, kurie dar abejoja, kalbėti apie tai, kad tokia bausmė tikrai neužtikrina teisingumo. Šveicarija nuo 2017 metų taiko e, planą, kuriuos siekia visuotinio mirties bausmės panaikinimo. Mes siekime trijų tikslų E, iki šių metų pabaigos užtikrinti, kad daugiau būtų šalių, kuriuose uždrausta panaikinta mirties bausmė, negu tų, e, kur ji taikoma. Ir Malazijos pavyzdžiui, žingsniai paskutiniai yra labai teigiamas pavyzdys. Antras siekis, kad e, kaip galima mažiau žmonių būtų nuteista mirties bausmė ir kad mirties bausmė būtų į vykdyta kaip galima mažesniam skaičiui žmonių. Ir naujausi sprendimai dėl Azijos BB yra taip pat labai teigiamas poslinkis e, Pakistane. Ir trečias tikslas - norime, kad e, bent jau būtų laikomasi tarp tarptautinių minimalių normų susijusių su mirties bausme. Ir džiaugiamės, kad Iranas atsisakė taikyti mirties bausmę už nusikaltimus susijusius su narkotikais. Ir šiais metais sumažėjo labai mirčių uh, E, pernai sumažėjo e, mirties nuosprendžiai vykdymų skaičius. Ir taip pat siekdami savo tikslų mes dirbsime, e, kalbėsime su savo politiniais partneriais, su valstybėmis, su pilietinės visuomenės atstovais, dirbsime kartu, keisime savo ekspertiniam žiniomis, mintimis ir nes tai yra labai svarbu. Ponios ir uh, ponai, buvęs Junktinių tautų generalinis sekretorius Bankimūnas sąja, kad mirties posmė neturi vietos 21 amžiuje ir mes palaikome jo viziją. Mes e, turime siekti, kad mirties bausmė būtų panaikinta ten, kur ji dar egzistuoja. Ir aš norėčiau pakartoti, kad mes neturėtume e, atimti gyvybės E, iš, ne iš vieno žmogaus ir mes turime visi galvoti apie žmogaus orumą. Aš norėčiau palinkėti jums visiems sėkmės darbe, prisiminkime Dum Olatušani paveikslus ir aš tikiuosi, kad mes tikrai e, sieksime e, savo tikslų ir užtikrinsime, kad mirties bausmė būtų panaikinta. Dėkoju. And now, uh, O dabar suteiksiu žodį ponui Audun Halvorsen, kuris yra Norvegijos e, užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius. Prašom. Ačiū vicepirmininkė, ekscelencijos, ponios ir ponai. 2016 metais Norvegija didžiavosi tuo, kad organizavo šeštąjį pasaulio kongresą prieš mirties bausmę, kuriame susirinko tūkstantis dalyvių. Šiandien, man atrodo, dalyvių skaičius yra dar didesnis. Daugelis iš jūsų jau tada dalyvavote ir prisidėjote prie uh, Oslo pasaulinio kongreso sėkmės, keičiant konkrečią praktiką ir politiką. Po Oslo daugelie valstybių vyko pozityvių pokyčių, tokiuose kaip Gambija, Burkina Faso ir Malazijoje. Jūs parodėte, kas yra įmanoma, kai e, pakanka politinės valios ir užtenka stiprių lyderių. Pirmasis regioninis Afrikos kongresas prieš mirties bausmį pernai vyko pirmą kartą Abidžane. Tai buvo labai svarbus žingsnis. Norvegija didžiavosi tuo, kad galėjo prisidėti prie šio renginio. E, kongresas e, parodė kelią į konstruktyves diskusijas, e, kurios leidžia rasti išeitį ir galbūt svarbiausia, jį parodė, kad jaunimas gali dalyvauti mm, kaip naujoji abolicionistų karta. Kitas svarbus žingsnis buvo žengtas 18 metų gruodžio mėnesį, kai Junktinės tautos priemė rezoliuciją dėl mirties bausmės naudojimo moratoriumą ir priemė labai aukštų e, pritarimų, 121 valstybės pritarimų. Norvegija norėtų padėkoti visoms valstybėms už parmą ir tai yra labai svarbios tendencijos, kaip mirties bausmės panaikinimo ženklas. Vis tik mirties bausmės ir vykdymai dar išlieka keletoje pasaulio valstybių ir jų skaičius yra gana didelis. Mirties bausmė yra pasaulinė problema, neapsiriboja pavieniais regionais, tradicijomis, kultūromis ar religijomis. Kiekviena mirties bausmė, kiekvienas mirties vykdymas yra e, perteklinis. Norvegija prieštarauja e, bet kokiam mirties bausmės naudojimui. Tai yra mums principinis reikalas. Tačiau kadaise mirties bausmė ir buvo ir mūsų e, bausmų sistemos neatsiejama dalis. Paskutinį kartą mirties bausmė buvo vykdyta 1948, o 1979 mirties bausmė buvo panaikinta bet kokiems susikaltimams. Šiandien Norvegijos konstitucijos 93 straipsnėje parašyta, kiekvienas žmogus turi teisę gyventi, niekas negali būti nuteistas mirčiai. Ponios ir ponai, valstybės privalo užtikrinti visų piliečių saugumą, gerovę ir visų žmogaus teisų užtikrinimą. Ehm, baudžiamasis teisingumas, baudžiamojo teisingumo sistema turi užtikrinti e, nusikaltelių atskaitomybę už nusikaltimus bet pagrindinis principas yra e, rehabilitacijos ir reintegracijos į visuomenę principas. Mirties bausmė tai paverčia neįmanomu. Tai yra absoliuti, negryžtama ir nepataisoma bausmė. Mums reikia daugiau žinių ir informatumo apie ryšį tarp skurdo, diskriminacijos ir skirtingo e, teisingu, baudžiamojo teisingumo sistemos traktavimo. E, net šiandien, 2019 metais, žmonės gali būti nubausti mirčiai tik todėl, E, kad jie ką nors myli. E, lytis, e, lytinė orientacija, religija, etniškumas, ekonominis ar socialinis statusas niekuomet neturėtų nulemti, kas gali būti areštuotas, apkaltintas ar nubaustas mirties bausmiai. Rimti, sunkus organizuoti nusikalteliai yra e, rimtas iššūkis visoms valstybėms. Reikia tarptautinio bendradarbiavimo kovai su šiuo reiškiniu, tačiau mirties bausmė negali būti sprendimo dalis. Mirties bausmė neleidžia e, sumažinti nusikaltimų skaičiaus ir yra pakankamai įrodymų tam. Aš noriu padėkoti Belgijai, ES ir kitiems konferencijos organizacijams e, skaitant ECPM ir pasaulioniai koalicijai kovai su mirties bausmė. Aš noriu pripažinti ir dalyvaujančių liudininkų reikšmę. Dėkoju už tai, kad pasidalinsite savo patirtimi su mumis. Pasaulio kongresas yra ta vieta, e, kurioje e, turi susitikti e, valstybės, kuriuose mirties bus panaukinta ir tos, kurios dar išlaiko mirties bausmę. Jos turi dirbti konstruktyviai. Mes turėtume per artimiausias dienas Bruselėje bendradarbiauti tokiu pozityviu tempu, koks buvo sukurtas Osle, New York'e ir galiausiai Abidžane. Mūsų tikslas - pasiekti konkrečių žingsnių mirties bausmės požiūrių. Ačiū. Panaikinimo požiūrių. Ačiū. Uh, labai ačiū. E, dėkuoju. O dabar man labai malonu pakviesti du gerbiamus dalyvius, ne vien tik tai dalyvius, kurie prisijungs prie mūsų. Ir pirmiausia yra, žinoma, ECP vykdomasis direktorius Rafael Šenui Hazan ir taip pat norėčiau pakviesti ECP valdybos narį Amieną Taniakatę. Quelle joie! Koks džiaugsmas būti su jumis šiandien. kokia laimė matyti tiek daug veidų, draugų veidų, veidų žmonių, kurie kovojo prieš mirties bausmę, tai yra už jos panaikinimą. Kokia didžiulė valia taip pat matyti šalių atstovus, kurie, kuriuose e, mirties bausmė nepanaikinta. Jie atvyko su mumis, su mumis tęsti dialogą ir diskutuoti. Tai didelė garbė SPM mm, priimti jūs visus čia. Tai džiaugsmas, tai laimė. Aš norėčiau padėkoti visų pirma visiems rengėjams ir dalyviams, be kurių nebūtų įmanoma surenkti šitą renginį. Norėčiau padėkoti mm, ponai Teličką, mm, parlamento atstovą, kuris mus priima čia šioje nuostabioje posėdžių salėje. Norėčiau padėkoti Frederikai Magarinį, kitiems mm, atstovams, taip pat komisijos atstovams už jų paromą. Ditė Enders, dėkui Jums, dėkoju Belgijai už paramą, dėkoju Odon Albertsen už e, tai, kad Norvegija mus remia tiek daug metų. Dėkoju ir Mm, kolegai, kuris atstovauja Šveicariją, Šveicarijos žmogaus teisų gynėjus. Dėkuoju visiems kongreso dalyviams ir ypač dėkuoju pasauliniai koalicijai. Gerbiami pasaulinės koalicijos nariai, jūs, jūs atstovaujate tai, kas šiame pasaulyje yra geriausia. Tai yra įsipareigojimas kovoti už orumą ir žmogiškumą. Aš visų pirma norėčiau padėkoti, kad be jūsų rengėjai ir kongreso dalyviai ir be jūsų komandų, kuriems aš irgi dėkoju, mes negalėt, nebūtume galėję čia susirinkti. Bet būtent jūs visi, kurie čia esat, kovotojais mirties bausme, aš jūs kreipiuosi. Man didelė garbė šiandien iškilmingai pareikšti, kad mirties bausmė yra visiškai panaikinta ir pasaulis yra laisvas nuo mirties bausmės. Na, tai maždaug tokius e, žodžius ištars Junktinių tautų generalinis sekretorius ateity už kelių metų. Aš jūs užtikrinu, kad reikia būti įsitikinusiems. Jeigu jūs abejojate, Reikia šiandien pasižiūrėti į tą galę, į tą poveikį, kurį daro mūsų buvimas čia, dalyvavimas renginyje, parlamento salėje. Salė pirma pilna žmonių, kurie priima sprendimus politikų ir politikių, parlamento narių, diplomatų, kurie kovoja e, su mirties bausmė ir kurie gali viską pakeisti. Jeigu jūs abejojate, Ir reikia pasižiūrėti į tai, kas yra padaryta. Viktoras e, Hugo, Akta Parol knygoje, sakė, nebūtų galima kalbėti apie mirties bausmę be Viktoro Hugo. Jis sakė, kad 18 amžiuje buvo didelė garbė panaikinti kankinimus, o 19 amžiuje jis numatė, bus panaikinta mirties bausmė. Galiausiai XIX amžius panaikino vergyją. XX amžius buvo lygybės tarp moterų vyrų amžius. Taigi atėjo laikas, kad 21 amžiuje visiškai bus panaikinta mirties bausmė visame pasaulyje. Jeigu jūs tuo abejojate, reikia pasižiūrėti, kokią paramą mums teikė valstybės, kurios balsavo Generalinėje asamblėjoje dėl panaikinimo. Tris ketvirtadalį jungtinių tautų narių pritarė šiai rezoliucijai. Tai yra teisinga kova. Žinoma, kai kurie sako priešingai. Kalba apie suverenumą, apie teisėtą kerštą, apie visuomenės nuomonę, kuri niekada nebus visiškai pasiruošusi. Kalba apie smurt, atsakai smurtą smurtu. Aš norėčiau ypač kreiptis į tuos, į tuos, kurie yra tarp jūsų, kurie nėra įsitikinę mūsų reikalo teisingumu. Labai daug ambasadorių, kurie čia dalyvauja, yra e, taip pat e, šalių, kurios taikomi ties bausmė ir jie naudojasi šito kongresu kaip vienintelė vieta, kur galima keistis ir prieštarauti idėjams. Aš kviečiu kovoti, aš kovoti, susisiekti su mumis, aš kovoti, prašau, kad jūs pakviestumėte mumis, mus, nes mes esame kalbėti apie mirties bausmės panaikinimą. Na, kai kurie, pavyzdžiui, laikosi mirti, minties, kad negalima panaikinti mirties, mirties bausmę, kadangi tam prieštarauja visuomenės nuomonė. Aš norėčiau pacituoti generolo Degolio žo, žmo, žodžius, kuris savo karo atminimuose sakė, kad vieną dieną gali atsitikti viskas. Netgi tai, kad tai, kas laikoma garbinga ir garbe, galiausiai tai nustos galioti ir kažko reikės jos pakeisti ir reikia keisti mirties bausmę. Nelaikyti to garbingu aktu. Niekada jokia šalis negali žengti žingsnio atgal po to, kai mirties bausmės panikinimas yra įrašytas į įstatymus. Na, mi, nesvarbu kokia yra visuomenės nuomonė, nesvarbu kokia šalis ar žemynas, negalima įrašyti mirties bausmės į įstatymus. Tai nėra atgrasanti priemonė, jūs tai žinote ir tyrimai ir sveikas protas tai demonstruoja. Tuo tarpu yra priešingai. Valstybinis smurtas savo piliečių atžvilgių tampa galinga ranka, kurią galima piknaudžiauti savo valdžia. Mirties bausmė nėra e, konkrečios kultūros išraiška. Europa, kaip visi tai žino, yra kovos su mirties bausme variklis. Kažkada kovojo e, prieš mirties bausmę. Prancūzų giljotina, anglų kirtis ir taip toliau. O šis judėjimas išplito į kitus žemynus. Pavyzdžiui, e, Kinija, kuri kažkada daugiausia pasaulyje vykdoje, vykdydavo mirties bausmių atsisakė mirties bausmės Tangų dinastijoje 90 metais prieš mūsų, prieš Jėzų Kristų. Arba Japonija, kuri taip pat panaikino mirties bausmę dar prieš Kristų. Taigi viskas keičiasi, nieko nėra įmanoma. Latino Amerika taip pat yra pasisakanti už, prieš, už panaikinimą. Mičigano um, valstija panaikino mirties bausmę 1846 metais, jūs pamatysite video įraše. Mes m, mm, Abidžanė pasirengiamajame kongrese įrodėme, kad mirties bausmės praktika Afrikos žemynė buvo įves, įvesta, buvo įvežta e, kolonistų. kolonistų. Jos vykdymas ir jos atsisakymas yra e, tradicinių praktikų reikalas. Aš norėčiau kreiptis į tuos, kurie priima politinius sprendimus tose šalise, kurios yra sustabdžiusios mirties bausmės vykdymą. Mes negalim pasitenkinti tokią situaciją. Moratoriumas negali būti niekas kita, tik tai e, laikotarpis siekiant galutinio sprendimo. Tai yra tarsi sustoti vidury kelio, stovėti prie upės ir bijoti atsigerti. Reikia žiūrėti, koks yra potencialas. Ir mirtis tai yra psichologinis kankinimas ne vien tik tai mm, pasmerktojo atžvilgių, bet ir jo šeimos atžvilgių. Ir šis kongresas turi aptarti šiuos dalykus ir kitus kadangi tai yra piliečių visuomenės vaidmuo, kurią norėčiau padėkoti. Ir jūs esate abolicionistai, jūs advokatai, jūs žmogaus teisų gynėjai, jūs kovotojai, jūs kovojate su mirties bausme. Galiausiai mūsų kovos esmė yra energija, kurią mes norim, su kuria mes norim parodyti, kad svarbus yra visuotinis žmogaus orumas ir abejingumas yra žala. Galiausiai reikia kovoti, nes gyvenimas yra gyvybė, yra svarbi. Niekas negali būti, niekas negali atimti gyvybės. Dėkoju. abolitionniste. Bičiuliai pasisakantis prieš e, mirties bausmę. E, visi svečiai, visi dalyviai. Jūs neįsivaizduojate, kokia aš laiminga, kad galiu dalyvauti tokiame gausiame ministrų, parlamento narių, diplomatų, e, kovotojų, moterų ir vyrų, kurie turi įtakos siekiant panaikinti mirties bausmę susirinkime Mes ką tik e, matėme pasaulio žemėlapį, e, tikiuosi, kad rytoj jisai bus visiškai mėlyna spalva e, nudažytas. Mes turime kovoti už mirties bausmės panaikinimą ir kalbėti apie tai pasaulyme kongrese. Taip, kelias link mirties bausmės panaikinimo yra dar labai ilgas. Vos prieš savaitę, 20 vasario, devyni jauni vyrai, kurie, e, kai kurie iš jų sakė, kad e, jie buvo kankinami, kad prisipažintų. Taigi tie devyni jauni vyrai Egipte anksti ryte buvo nubausti mirties bausme. Jiem ji buvo įvykdyta. Ir e, ta byla dar nebuvo iki galo išnagrinėta kasacinėme teisme. Ir aš tikiuosi, kad vieną dieną mums nebereiks susirinkti tokius kongresus, nes mes būsime e, jau užsitikrinę, kad mirties bausmė būtų e, panaikinta, bet kol kas to reikia, nes kasdien, kiekvienais metais mes susirenkam ir kalbam apie tai, kaip reikia panaikinti mirties bausmę, kodėl ir mes pasiekėme tam tikros pažangos. Aš nebejoju, kad šiais metais šis kongresas bus proga e, mums išklausyti naujų pranešimų apie mirties bausmės panaikinimą. Ir būtent e, dėl to yra svarbus tokie kongresai. E, valstybės e, kai kurios paskelbė apie E, mirties bausmės panaikinimą yra apsisprendžia nebetaikyti mirties, mirties bausmės teisingumą vykdamus, nes tai nėra teisingumas. E, jūs e, tikite tuo, bet reikia dar įtikinti kitus, kurie mano, kad mirties bausmė yra derama bausmė. Mes turime dirbti, turime siekti naujovių, mes esame sukūrę specialų tinklą, taip pat Ir mes norime taip pat į savo pusę patraukti privatų sektorių. Tai gali būti labai stipri atrama. E, mes matome, kad pavyzdžiui, kurios laboratorijos atsisako e, teikti e, medžiagas JAV, kurių pagalba yra vykdoma mirties bausmi. Taip pat investuojama į etinius tam tikrus dalykus, kurie susijęs su mirties bausmės netaikymu. E, taigi kiekvienas žmogus, kiekviena moteris, kiekvienas vyras, įmonė, ministras, parlamento narys gali e, veikti, siekti, kad mirties bausmė būtų panaikinta. Ir e, reikia siekti, kad tie kolibriai iš legendos, tie žmonės nuteisti mirties bausme, Tai išgyventų. Tai labai svarbu tiems žmonėms, kurie laukia mirties koridoriuose. Jie turime jiems suteikti viltį, kad jie išgyvens nežiūrint to laikraš, laikrodžio, kuris sukasi, kurio rodiklė sukasi per nelyg greitai. Kiekviena minutė, kiekviena valanda juos priartina prie mirties. Mes turime siekti, kad to nebebūtų. Mes turime užtikrinti, kad nebebus to e, mirties parado, kad e, žmogui nebebus e, suteikiamas paskutinis valgys, paskutinė cigaretė laimingesniems, kad iš vis tų dalykų bus atsisakyta. Ir tarptų kolibrių, kurie išgyvens ir kurie išgyveno, yra daugybė vyrų ir moterų. Jie taip pat kalba už mirties bausmės panaikinimą. Jie yra liudytojai, jie yra tarp jūsų, tarp mūsų ir jie e, bus šio kongreso metu mums įkvėpimas, mūsų darbų įkvėpimas. Mes turime ieškoti naujoviškų sprendimų, kad mes pasiektume savo tikslų, turėtume e, žingsnelis po žingsnelio e, žengti link visiško mirties bausmės panaikinimo. Uh, Labai ačiū, ponios ir ponai. O dabar jau šventenybė e, popiežius Fran Pranciškus pasisakys. Saludo a los organizadores. Noriu pasveikinti septinto pasaulio kongreso prieš mirties bausmę organizatorius dalyvius. Šis kongresas vyksta Briuselėje. Žmogaus gyvybė yra dovana, kurią esame gavę. Yra pati svarbiausia, pati pagrindinė tai yra visų kitų dovanų šaltinis ir visų kitų teisų šaltinis. Todėl ją reikia saugoti. Be to tikinčiam žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą. Bet tiek tikintiesiems, tiek netikintiems kiekviena gyvybė yra gerybė ir jos orumas turi būti saugomas be jokių išlygų. Aukščiausiai bausmė reiškia rimtą teisės į gyvybę pažeidimą, kurią turi kiekvienas žmogus. Taip yra aišku, kad visuomenės ir bendruomenės žmonių dažnai susiduria su labai rimtais nusikaltimais e, prieš visuomenės gėrį, prieš žmonių saugumą. Bet lygiai taip pat yra aišku, kad šiandieną yra kitos priemonės e, atlyginti už žalą. E, e, visą laiką matome, kad tampa veiksmingesnės sulaikymo sistemos, kurios gali apsaugoti visuomenę nuo blogio, kurį gali sukelti tam tikri asmenys. Kita vertus, niekada neturime pamiršti, kad uh, E, net ir nusikaltėliui turime suteikti galimybę atgailauti už savo veiksmus. Todėl labai geras ženklas yra tai, kad atsiranda vis daugiau valstybių, kurios pasisako už gyvybę ir kurios nebetaiko mirties bausmės arba kurios visiškai ją yra pašalinusios iš savo baudžiamosios teisės. Bažnyčia visuomet gynė gyvybę ir jos vizija į mirties bausmę subrendo. Dėl šio motyvo norėjau, kad Katalikų bažnyčios katekizmas būtų pakoreguotas šiuo klausimu. Ehm, mirties bausmė ilgai buvo laikoma deramų atsakų už rimtus nusikaltimus, taip pat siekiant apsaugoti e, vis bendrą gėrį. Bet žmonių orumas nedingsta net ir tada, kai įvykdomi net, net ir baisiausi nusikaltimai. Iš niekieno negalima atimti gyvybės ir atimti galimybės sugrįžti į bendruomenę, kurią sužeidė ir privertė kentėti. Mirties bausmės panaikinimo tikslas pasaulio lygmenių yra drąsus įtvirtinimas e, žmogaus orumo principo. Taip pat įsitikinimo, kad žmogus gali susidoroti su e, nusikaltimais, atmest, atmesti blogį ir pasiūlyti nuteistajam galimybę ir laiko atsilygi, atlyginti žalą, kurią padarė. Taip pat pagalvoti apie savo veiksmus ir galbūt pakeisti savo gyvenimą, bent jau viduje Jūs lydės mano malda. Linkiu Jums sėkmės Jūsų darbuose ir diskusijose. Sveikinu vadovus ir visus tuos, kurie savo šalyse yra atsakingi už žingsnius, kurie vestų link visiško mirties bausmės panaikinimo. Mūsų rankose galimybė pripažinti kiekvieno žmogaus orumą ir siekti, kad nebūtų užgesinta ne viena gyvybė, kad ji būtų išsaugota visuomenės labui. Labai Jums ačiū. Uh, Gerbimieji ministrai, ponios ir ponai, norėčiau ati... įžanginę dalį užbaigti asmeniniu komentaru. Dažnai pirmininkauju Europos parlamento plenariniams posėdžiams šioje pačioje salėje. Tačiau įėjęs į salę šiandien pasijaučiu visiškai kitaip. Kaip parlamentaras, galbūt neturėčiau to sakyti, bet pajaučiau kažką stipresnio, kitokią dvasę. Turiu pasakyti, kad e, per įžanginės kalbas tas jausmas tik dar labiau sustiprėjo. Ir ypač kitaip pasijaučiau pamatęs tą abolicionizmo žemėlapį. Daugiau negu tūkstantį žmonių per pastarąjį dešimtmetį e, mirė dėl to, kad jiems buvo vykdyta mirties bausmė, dėl to, kad jie įvykdė vienokį ir kitokį nusikaltimą. Bet buvo ir tokių, kurie buvo tiesiog nužudyti, todėl, kad jie prieštaravo mirties bausmį, todėl, kad jie priklausė vienokį ir kitokį mažumai. Man atrodė, man aš jaučiau, kad e, prisiminimai ir jausmai e, buvo tik sustiprinti per šią įžanginę dalį. Dar kartą labai dėkuoju už tai, kad atvykote. Linkiu geriausios kloties, įdomių diskusijų per šį kongresą. Esu tikras, kad e, mūsų darbai yra prasmingi. Mane įkvėpė direktoriaus energija ir emocingumas, aistra. Uh, palydinti teisėkūrinį darbą ir visus formalius darbus. Dar kartą ačiū ir linkiu Jums geriausių diskusijų. Uh, su prieš tribūną dabar visi nusifotografuosime. photos. Can you please stand up to do the family photos? Thank you. Prašyčiau visus atsistoti, nes darysime bendrą nuotrauką. Je n'ai pas Vice... Ačiū Europos parlamento vicepirmininkui Pavilui Teličkai už e, įtakingą kalbą. Dėkoju už tai, kad pirmininkavote kongreso įžanginiai daliai. Dėkoju ministrams ir Europos parlamento nariams. Gerbėmieji svečiai, dabar aš norėčiau visus paraginti susėsti. Aš esu Margarita Sforca ir man labai malonu pristatyti įžanginės ceremonijos antrąją dalį. E, spaudos konferencija prasidės netrukus, bet mūsų, mes toliau dirbame pagal programą. Man labai malonu matyti šioje salėje tiek daug žmonių. Šiandien jūsų yra tiek daug, e, kad e, kai kas iš jūsų net į kitą salę turėjo sėsti ir viską stebite per vaizdo įrašą. Negu, daugiau negu 1500 žmonių šiandien susirinko į Europos parlamentą. Labai ačiū už dalyvavimą. kitas, kita viešne menininkė. E, ji taip pat yra Euro, e, Amerikos rašytoja ir baudžiamosios e, teisės advokatė. Ji papasakos Loket 2014 metais Oklahomoje nužudyto nuteistusi mirties bausme istoriją, bet įvyko kažkas ne taip. E, jums išdalintose dosie yra e, medžiagos pateikta apie šį atvejį. Ponios ir ponai, aš norėčiau pakviesti į, į tribūną Vanessa Pleis, kuri čia Europos parlamente pristatys vieną pavyzdį.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 Ačiū, Vanesa, už įtakingą ir įtikinančią, įtikinką ir politinę dėlėraštį. Kaip jau buvo pasakyta ankstesniau kalbėjusiųjų, ES kartu su kitomis valstybėmis pateikė rezoliuciją, kurio raginimą paskelbti mirties bausmės moratoriumą e, Junktinių tautų generalinėje asamblėjai dar 2007 metais parengta. Ir šiandien Junktinių tautų generalinis sekretorius Antonijo Gutieras mums papasakos apie tai, kad tarp Junktinių tautų valstybių narių didėja konsensusai dėl moratoriumo. Rezoliucija yra raginama e, visiškai pan, e, suspenduoti, o ne panaikinti mirties bausmę. Man malonu pasveikinti šį pasaulio kongresą. Mirties bausmiai nebėra vietos 21 amžiuje. Aš tam uh, jog visomis aplinkybėmis prieštarauju. Ir aš didžiuosi tuo, kad mano valstybė Portugalija buvo viena iš pirmųjų panaikinusi mirties bausmę dar prieš 150 metų. Gruodžio mėnesį genero, bendrosios asamblė, generalinės asamblėjos rezoliucija raginanti mirties bausmės moratoriumą buvo patvirtinta 121 valstybės, daugiau negu bet kada istorijoje. Aš džiaugiuosi tą pažangą, bet to dar nepakanka. Uh, E, praktikoje mirties bausmė vis dar egzistuoja, nors yra ir labai žiauri, nepaisant to e, mito, e, kuris kad mirties bausmė atgraso nusikaltelius ir nepaisant to, kad neretai mirties bausmė yra vykdoma nekaltiesiems. Kaip Junktinių tautų generalinis sekretorius, aš ir toliau reikalausiu valstybių narių kad, ir pilietinės visuomenės, kad mirties bausmė būtų visiškai panaikinta. E, aš tikiuosi, kad kartu mes galime pakeisti. Aš linkiu dirbti tokioje dvasioje ir mes kartu mes e, pasieksime pažangos. Ačiū. 121 valstybė paremė jungtinių tautų rezoliuciją, kurioje yra raginama pritaikyti moratoriumą. Tai yra įspūdingas rezultatas, žinot, nuo ko mes pradėjome. Šis rezultatas dar kartą parodo kaip reikalus gali pakeisti politinis ryštas. Nuo dabar į tribūną aš norėčiau pakviesti buvusių jungtinių tautų žmogaus teisų vyriausiai galiotinį ir dabartinį tarptautinės komisijos su kovai su uh, uh, mirties bausme uh, prezidentą Navi Pilai. Ačiū. Po prezidente, atsiprašau, Pilai. Ačiū, e, ponė Pilai, kad atvykote. Labas rytas visiems, man tenka labai didelė garbė kalbėti e, šio 7 pasaulio kongreso prieš mirties bausmę įžanginėje ceremonijoje. Šiandien, kaip e, Tarptautinės komisijos kovai su mirties bausme pirmininkė, aš kreipiuosi į Jūs. Mūsų komisijos trumpinimas yra ICDP. Ir dabar aš norėčiau padėkoti Europos parlamento pirmininkui ekscelencijai Antonijo Tajaniu už tai, kad jis sutiko renkti e, šią ceremoniją tokioje garbingoje įstaigoje. ES ir ES užsienio e, reikalų e, vyriausioji galiotinė Federika Mogherini, gerbiamas ministro pirmininko pavaduotojau ir užsienio reikalų ministrė Didier Reinders ir Belgijos vyriausybė Mes jums dėkojame už tai, kad kartu su Europos parlamentu remiate šį Bruselėje vykstantį pasaulio kongresą, kuriame dalyvauja nevyriausybinės organizacijos ir ECPM. E, malonu pastebėti, kad nuo pat pradžių valstybių, kuriuose mirties bausmė dar išlaikyta, ministrai dalyvauja e, tokiuose ceremonijose. Man labai malonu pastebėti, kad Bitali, e, Belgija ir kitos remiančios valstybės, įskaitant Šveicariją, Norvegiją, Australiją ir Ispaniją, yra labai aktyvios mūsų komisijos ICDP e, paramos grupės narės. Vakar aš Egmondų rūmose pirmininkavau e, gretutiniam renginiui kartu su kolegomis iš mano komisijos ir mes kalbėjome apie tai, kaip valstybės naikina mirties bausmę ir kaip galima iš tos patirties pasimokyti. Kadangi labai dažnai keliamas klausimas į CDP komisijos nariams, nuo ko viską pradėti? Kaip mm, abolicija vyksta? Tas kelias nėra lengvas. Kiekviena valstybė uh, e, kiekvienoje valstybėje tai užtruko ir mes e, į CDP manome, kad politinė valia yra pagrindinis veiksnys mirties bausmės panaikinimui. Pavyzdžiui, Mongolijoje buvęs prezidentas Elberg Dorš, kuris yra CDB komisijos narys, kuris yra šioje salėje, e, šalia manęs sėdi tiesą sakant, e, tapo lyderių, naikinant mirties bausmę jo valstybėje. Kaip jis tą padarė? Visų pirma, jis prisijėmė tarptautinį įsipareigojimą savo valstybės vardu ir e, prisijungė prie ECCPR antrojo m, neprivalomojo protokolo ir jį ratifikavo ir tokiu būdu e, vėliau jis turėjo iš savo valstybės vidaus teisės aktų išbraukti nuostatas susijusias su mirties bausme ir 2017 metais jo valstybėje mirties bausmė buvo panaikinta. Nuo šiandien mes visi esame atsakingi už tai, kad e, Mongolijoje E, neatsirastų norinčių atgaivinti mirties bausmę. Tas pats e, ir apie kai kurias kitas valstybės gali būti pasakyta. Aš labai džiaugiuosi, kad ICDP komisijos narys, buvęs Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Badinteris, e, yra kitas lyderis, kitas pavyzdinis lyderis, rodantis, kaip mirties bausmė buvo organizuota jo valstybėje, Prancūzijoje. Yra ir kitų svarbių visuomenės veikėjų, kurie uh, E, buvo svarbus naikinant mirties bausmę savo tėvynėse. Pavyzdžiui, mano valstybėje Pietų Afrikoje konstitucinio teismo įsimintinas nuosprendis priimtas e, buvo tam, kad būtų visiškai užbaigta, užbaigtas mirties bausmės taikymas. Įdomu pastebėti tai, kad e, prezidentas Mandela e, nusprendė, kad, kad nereikia referendumo. E, E, nes jo visuomenėje nuomonė buvo labai įvairi. Jis nusprendė, kad teismas turi priimti tokį sprendimą. O Gvatemalos konstitucinis teismas neseniai suvaidino svarbu vaidmenį 17 metų lapkričio mėnesį priimdamas nuosprendį, kurio pasiekoje mirties bausmė buvo panaikinta eiliniams nusikaltimams jo šalyje. Kai kuriuose šalyse, tokiuose kaip Ruanda, Haitis, Kambodža, Timor-Lest, e, pilietiniai karai ir genocidas, dėl kurių buvo prarasta labai daug gyvybių, kurie šokiravo pasaulį, e, sukūrė prielaidas panaikinti mirties bausmę. Po to, kai tarptautinė bendruomenė e, atkreipė dėmesį tai, kas ten vyksta ir buvo priimtos reikalingos nuostatos tarptautiniuose tribunoluose. Pasaulio kongresas vyksta tuo metu, kai valstybės narės, pilietinės visuomenės organizacijos, OHCHR, e, ir kurioje aš buvau vyriausiai galiotinė šešerius metus, ta, ir dabar jau mes turime 121 valstybės paremtą rezoliuciją, kuri buvo patvirtinta Junktinių tautų generalinės asamblėjose praėjusiu metu e, gruodžio mėnesį. Mes visi susirinkome tinkamu laiku, taigi ir e, tuo pat metu matome kitų tendencijų link abolicijos e, žemynė, iš kurio aš esu, Afrikoje. Europoje taip pat e, matome, kad mirties bausmės jau neliko, išskyrus Baltarusiją. Pažvelk į Ameriką, išskyrus Junktinės Amerikos valstijas ir Karibų jūros regioną, mirties bausmės kitose šalise jau nebeliko. Tačiau mūsų laukia dar nemažai uždavinių. Azijoje milijardai žmonių gyvena valstybėse, kuriuose mirties bausmė šešėlis dar išlieka. Mes galime išskirti valstybės, kuriuose mirties bausmė dar išlaikyta ir kuri yra vykdoma. Tūkstančiai asmenų yra nuteisti mirties bausmiai tose valstybėse. Tos vyriausybės mano, jog mirties bausmės išlaikymas yra pagrystas, kad tai yra atgrasimo priemonė sunkiems nusikaltimams. Tačiau tos valstybės dar nesuprato, kad e, turi dominuoti e, teisingumas, o ne kerštas. Ir elgščiausi e, dviveidiškai kaip žmogaus teisų vyriausiai galiotinė, jeigu nepripažinčiau ir nepasmerkčiau to, kad Egipte 15 žmonių buvo nužudyti įvykdant mirties bausmę. Tai yra tarsi smūgis į veidą šiam pasaulio kongresui, aš tikiuosi, kad mes apie tai kalbėsime. Keletas valstybių, skaitant e, valstybės, kuriuose mirties bausmė yra panaikinta, mano, kad suverenumas yra labai svarbus, e, priimant sprendimus dėl mirties bausmės. Ir e, Tai atsispindėjo neseniai UNGA moratoriumo rezoliucijoje įtrauktame suverenumo straipsnėje. Tokiais būdais yra bandoma uh, mirties bausmę atsijėti nuo žmogaus teisų aspekto ir susijęti mirties bausmę tik su baudžiamuoju teisingumu. Mes taip pat susidurėme su iššūkiu, kad e, kai kuriuose abolicionistinėse valstybėse yra galvojama apie mirties bausmės atgaivinimą. Reikia sukurti naujas strategijas, ieškoti naujų metodų, naujų naratyvų, kad mes galėtumėm išplėsti e, dalyvaujančių tuose e, procesuose skaičius, kad visame pasaulyje būtų panaikinta mirties bausmė ir kad išlaikytas tempas išliktų. Aš pati, e, kaip ir didžioji dalis mūsų komisijos narių, tvirtai tikiu tuo, kad mirties bausmės panaikinimas yra būtinas, nes mirties bausmė yra žmogaus teisų pažeidimas, žmogaus teisės į gyvybę pažeidimas. Be to pasitaiko piktavaliavimo atveju, e, nuo to labiausiai kenčia uh, E, marginalizuotos bendruomenės ir visuomet išlieka galimybė, kad nekaltas žmogus gali būti nuteistas mirties bausme ir tokia bausmė negali būti sugražinta. Dėl tos priežasties aš ir pradėjau dirbti Tarptautinėje komisijoje kovai su mirties bausme, organizacija, kuri kuriai pirmininkauju e, nuo 2017 metų ir aš esu tarptos įspūdingos asmenų grupės, kuri yra tvirtai įsitikinusi savo abolicionistiniais siekiais ir yra pademonstravusi ryštą ir drąsą panaikinti mirties bausmę savo valstybėse arba tarptautinėje arenoje. ICDP komisija buvo įsteigta remiantis įsitikinimu, kad mirties bausmės panaikinimas yra įmanomas tik tai sutelkus valstybių narių, pilietinės visuomenės organizacijų, tarptautinių vyriausybinių organizacijų pastangas. Tiesą sakant, mūsų visų pastangas. Galvodama apie tokį požiūrį, aš manau, kad uh, Tokie susirinkimai kaip šis pasaulio kongresas kovai su mirties bausme yra labai svarbus abolicionistų judėjimui įtvirtinti, nes tai yra pagrindas skirtingiems veikėjams susitikti, aptarti tendencijas, naujas strategijas, įtraukti naujus veikėjus. Mes e, ICDP komisija Labai norime dalyvauti šioje diskusijoje ir pasimokyti iš jūsų visko, kas įmanoma. Linkiu šiam kongresui sėkmės. Ačiū. You remarks, Ačiū, ponė Piliai iš tiesų yra e, teigiama tendencija Afrikoje siekiant panaikinimo ir tikimės, e, kad taip ir bus. O dabar noriu perėti prie prancūzų kalbos. Na ir dabar kalbėsiu prancūziškai, pristatydama kitą e, kolegą, kitą kalbėtoją, pona Žošmitank, kuris yra su muši kalbu, tai yra e, tarptautinės organizacijos e, Frankofonijos generalinis sekretorius. Aš noriu pasakyti, kad jos atstovauja visas prancūziškai kalbančias šalis, kuriuose yra panaikinta mirties bausmė. Merci. Mesdames et messieurs. Dėkuoju, ponės ir ponai, gerbiami ministrai, ekscelencijos, ponės ir ponai, gerbiami ambasadoriai gerbiami asmenys. Didelė garbė e, kreiptis į jūs ir perduoti ponas Luižiai Muškivabo žinę, kur yra Frankoponijos generalinė sekretorė 7 kongrese kovai su mirties bausme. Skaitau jos žinia jums. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti priimančiai šaliai, Belgijai ir taip pat 7 pasaulinio kovos su mirties bausme kongreso rengėjus. Aš norėčiau padėkoti žymiems asmenims, kurie nusprendė dalyvauti ir savo dalyvavimu pažymėti šitą reikalą. Mūsų bendras įsipareigojimas kovoje su mirties bausmės už mirties bausmės panaikinimą, reiškia, kad pirmoji žmogaus teisė yra teisė į gyvybę. Tai yra nešaukiama teisė. Mes taip pat esam pasirengę e, kryptis į valstybės, prancūzakalbės valstybės, e, ir reikalauti, kad jos gerbtų žmogaus gyvybę. Frankofonijos e, šalis yra kartu imasi veiksmų šitoj srity ir mes pasisakome už mirties bausmės panaikinimą, bendradarbiaudami su frankofonijos parlamentarais taip pat su kai kuriomis prancūzakalbių šalių vyriausybėmis ir piliečio visuomenės atstovais. mirties bausmės panaikinimas yra svarbus prancūzakalbėse e, valstybėse. Ir iš jų 3 ketvirtadalį yra panaikinusios mirties bausmę, o per pastaruosius metus 8 frankofoniškos valstybės yra panaikinusios mirties bausmę. Kitos frankofoniškos valstybės yra įsipareigojusios siekti tos dinamikos ir aš manau, kad dialogai E, šitame renginyje Briuselėje mums leis geriau nustatyti priemonės, kurios galės padėti valstybėms einant abolicionizmo keliu. Na, aš tikiuosi, kad bus pateikta e, teisingų e, rekomendacijų ir frankofonijos šalis tikrai seks šitas diskusijas ir sieks prisidėti prie jų ir prie jų veiksmų. Aš linkiu Jums puikaus darbo. Merci, messieurs. Dėkuoju, ponė Defang, dėkuoju, kad dalyvaujate e, šitame e, renginyje priešimties bausmę. Jungtinėse valstijose, Floridoje yra labai aktyviai taikoma mirties bausmė. Ir tai yra antroji pagal, e, valstija pagal mirties bausmių skaičių. Vienas iš, viena iš e, advokatų Floridoje teigia, kad nori atsisakyti mirties bausmės bet kokiu, bet kokiu būdu. Taigi dabar suteikiu žodį poniai, poniai Aramis Ajala. Man labai malonu, kad jūs lankotės šiandieną pas mus. Labai ačiū. E, kreipiuosi į visus vadovus, ambasadorius, į visus svečius. Noriu padėkoti jums Aš atvykau savo vardu kalbėti šiame susitikime, pakalbėti apie žmogiškumą, apie gyvybę. Kaip atrodo teisingumas, kai visi užsimerkėme ir įsivaizduojame, kas yra teisingumas, tai kaip jis atrodo. E, ji gali atrodyti vien tarsi kažkas išskirtinis, bet e, teisingumo tikslas yra tas pats, tai yra teisingumas, sažiningumas, o teisingumas tikrai nesusijęs su suplanuota mirtimi kito žmogaus, kuris nebėra grėsmė. Mirties bausmė yra balta pasidavimo vėliava. Kai mes siekėme mirties bausmės už nužudymą, mes sakome, kad uh, E, vyriausybė nebegali sugražinti artimo prarasto žmogaus, dėl to mes atimsime šią gyvybę, kad kompensuotume jūsų praradimą. Mes pripažįstame savo nesugebėjimą užtikrinti teisingumo e, žmogui patiriant baisų skausmą neutralumas yra mūsų pagrindinis principas siekiant teisingumo. Ir kai mes prarandame neutralumą, mes nebegalvojame racionaliai, mes ieškame atsakymų, kurie pagristi emocijomis. Mes e, siekime keršto teisingumo vardan, tačiau mirtis nėra teisingumas ir emocijos su teisingumu nesusijusios kai emocijos patenka į šventą teisingumo savoką, mes sudarėme su problemomis. Ir atsiranda neteisingumas, e, kuris e, maitina nežmogiškumą, įskant mūsų nežmogiškumą. Aš esu renkama JAV e, prokurorė ir aš dirbdama vadovausiuosiu įstatymais. Mano aukščiausias teismas atmetė mano pastangas siekti teisingumo pagal išteklius ir būdą, kurį aš pasirinkau. Teismas e, man liepia pagalvoti apie mirties bausmės taikymą, kai aš viešai pasisakiau apie tai, kad aš nesieksiu mirties bausmės. Bet netgi aš laikydamas įstatymo visuomet sieksiu teisybės ir drąsiai galvosiu, kad aš e, turiu vadovautis savo teisingumo ir neteisingumo supratimu kaip asmuo ir kaip profesionalė. Net ir laikantis E, Laikydamas įstatymo, aš tvirtai laikysiuosi pozicijos prieš e, mirties bausmę, nors mano valstijos įstatymai to netvirtino, bet aš laikysiuos tiesos ir faktų principo ir tikiuosi, kad kažkada pamatysiu, kai įstatymas bus pridentas prie faktų ir tiesos, kurią žinome apie mirties bausmę. Faktai yra faktai. Moksliniai tyrimai parodė, kad mirties bausmė nėra naudinga visuomenė, užtikrina jos saugumo, ji nėra atgrasimo priemonė. Atgrasimas reikalauja griežtumo, Mirtis taip yra griežta bausmė, bet atgrasimas reikalauja iškumo ir tam tikro dažnio, o mirties bausmė to neužtikrina. E, atgrasanti e, bausmė turi būti taip pat nuosekli ir greitai įvykdoma, o e, žmogus laukdamas mirties bausmės tikrai neišgyvena to greitumo ir laikas visas gali užtrukti iki 30-40 metų. E, taigi tai nėra greitas laikotarpis. O kiek visą tai kainuoja, kiek kainuoja finansiškai? Sąskaitos neturi apmokėti tie, kurie priima sprendimus taip pat, kiek kainuoja psichinės veikatos virties e, bausmė tiems, kurie turi ją įvykdyti. Turime kalbėti apie postrauminį e, streso sutrikimą. Su Ir mes e, turime nepamiršti tų visų dalykų, neturime pamiršti to, kad rasinių požiūrė diskriminuojanti e, mirties bausmė ir pernelyg dažnai e, į tai neatsižvelgiama. Aš visai nesidžiaugiu tuo, kad atstovauju valstijai, e, e, kurioje e, labai daug e, žmonių nuteisiama mirties bausme per nelyg daug. Mes nebe. Mes turime suprasti, kad žudimas yra neteisingas iš principo ir kalbėti, kad mes visuomet taip darėme, yra neteisinga. Tai paprasčiausiai yra kerštas, e, kraujo troškimas, kuris, nuo kurio kenčia mūsų pačių žmogiškumas kiekvieną kartą, kai mes e, E, neišreiškėme savo pritarimo mirties bausmės panaikinimui. Mes turime pasakyti už pažangą, už teisingumą, mes neturime pasirinkimo, bet visi kartu susitelkti ir kovoti su mirties bausme, už jos panaikinimą. Position. Ačiū ponia Jela už tokią drąsią poziciją ir už labai tvirtą pasisakymą. Aš tikrai tikiu, kad daugelis Amerikos prokurorų jums pritars. Na dabar artėju prie fortepijono. Galbūt kam kila klausimas, kodėl Europos parlamento salėje atsirado fortepijonas, nedažnai taip atsitinka. Bet kitas mūsų svečias yra didelė Belgijos žvaigždė. Daugiau negu 15 tūkstančių žmonių atėjo jo koncertą. E, jo albumas tapo bestselleriu praėjusiais metais. Ir ponios ir ponai, aš noriu pakviesti Tiff Barrow. Thank you, Tiff, for being with us. Tiff. Uh, Tiff padainuos dainą The Absence ir jos versiją Diego. Šią dainą iš tiesų sukūrė Mišelis Beržiai. įvertinti bendrą padėtį. Viena iš 44 valstybių panaikino jau mirties bausmę, bet 60 procentų pasaulio gyventojų dar tebe gyvena tokiuose teisingumo sistemose, kur mirties bausmė egzistuoja. Dar pradėsime diskusiją su ministrais, kurie priėmė mūsų kvietimą. Europos parlamento vicepirmininkas jau pačioje sustikimo pradžioje sakė, čia mes sustikome tam, kad keismėmės patirtimi. Ir dabar aš norėčiau pakviesti į tribūną ponę Talatą Atukoralę, kuri yra e, Šri Lankos socialistinės Respublikos teisingumo ir kalėjų reformų ministrė. Taip pat norėčiau pakviesti Žanklaud Gakosu, kuris yra Kongo Respublikos užsienio reikalų ministras. Prašom. Kviečiu ir Šeik Saku, kuris yra Gynėjos Respublikos teisingumo ministras. E, tarp pranešėjų bus ir ponas Besolė Reigonei Bagaro, kuris yra Burkina Faso teisingumo, žmogaus teisų ir pilietinio uh, skatinimo ministras. Taip pat šioje salėje yra ponas Abu Kadar Tambadu, kuris yra Gambijos Respublikos teisingumo ministras ir generalinis prokuroras. Maroko karalystės teisingumo ministras Mohameda Juhar. Sveikinu Jūs visus e, Europos parlamente. Labai ačiū gerbėmėjai ministrai už tai, kad prieėmėte mūsų kvietimą atvykti į šį septintąjį kongresą kovai su mirties bausme. Ir dabar, jeigu jūs nieko prieš, aš norėčiau kreiptis į ponę Atukoralę, kuri yra Šrilankos Respublikos teisingumo ir kalėjimų reformų ministrė. Ačiū, kad atvykote. Šrilakos tarptautinėje spaudoje skaitome, kad valstybė e, ketina atgaivinti mirties bausmės vykdymą po 40 metų moratoriumo. Kokiagi iš tiesų padėtis jūsų valstybėje? guests of the panel, ladies and gentlemen, dear friends, it gives me. Gerbiami svečiai, draugai, man labai malonu dalyvauti šiame renginėje. Dėkoju Belgijai ir ES iš tai, kad jis organizavo tokį svarbų septintąjį pasaulio kongresą kovai su mirties bausme. Šiandien e, man bekalbant E, Šrilankoje mirties bausmė ir toliau taikomas moratoriumas. Per UNGA 73 sesiją Šrilanka balsavo už rezoliuciją dėl visuotinio mirties bausmės moratoriumo. Tai vyko 18 metų gruodžio 17 dieną. E, tai padarėme tesdami e, savo įsipareigojimus prisimtus 2007, 2008, 2010 ir 2016 metais Vyriausybės, e, vyriausybė paskiria komitetą, kuris svarsto, kaip su e, pakeisti mirties bausmės e, nuosprendžius įkalinimu visą gyvenimą arba net yra svarstoma, kaip sutrumpinti įkalinimo bausmes. Mes tikimės, kad mūsų tarptautiniai partneriai mus supras ir padės, nes Šrilanka sprendžia labai rimtą narkotikų prekybos problemą. Šrilankos prezidentas ir vyriausybė šią kovą įvardijo kaip pagrindinį nacionalinį prioritetą. Aš turiu pabrėžti, kad valstybių abipusė parama kovojant su uh, nusikalstamumu yra sinekvanon sąlyga. Ir tik turėdami tarptautinės pagalbos mes galėsime kovoti su narkotikų karteliais ir kitais uh, nusikaltėliais. Mano vyriausybė kreipėsi į visas pasaulio valstybės, įskaitant ir mūsų partnerius Europos Sąjungoje, kad jos mums padėtų e, naikinant narkotikų rykštę ir ypač e, kovojant su organizuotomis nusikalstelių grupuotėmis ir kitos rūšies tarptautinė nusikalstama veikla, kad mes galėtume sukurti uh, visuomenę be nusikaltelių ir padėtume mūsų valstybės saugumui ir taikai įsitvirtinti. Todėl aš e, noriu padėkoti tarptautiniai bendruomeniai už ekonominę pagalbą mano šaliai ir aš kreipiuosi tarptautinę bendruomenę, kad ji e, padėtų techninėmis galimybėmis ir žiniomis Šrilankai e, pagerinti mūsų teisės sistemą ir kad mūsų teismai galėtų šią aktualią problemą efektyviau spręsti. Ačiū. Really will... Mes labai tikimės, kad jūs čia iš čia susirinkusių ministrų ir politikų išgirsite tam tikrų pažadų. Na, o dabar aš kreipiuosi į poną Žanklaud Gagosu. Jūs esate Kongo Respublikos užsienio reikalų ministras. Kongo Respublika 2015 metais konstituciją panaikino mirties bausmę. Mes žinome, kad dabar jūsų valstybė e, kaip tik ketina uh, ratifikuoti antrąjį neprivalomai e, protokolą susijusiu su civilinėmis ir pilietinėmis teisėmis. E, ar jūs galėtumėt mums šiandien pristatyti susidariusią padėtį? Ponės e, ir ponai, ministrai, kolegos, parlamentarai, ambasadoriai. Iš tiesų, Kongo Respublika patvirtino konstituciją referendumu 2015 m. spalio mėnesį ir taip buvo panaikinta mirties bausmė. Ir šiandien mano valstybei reikia eiti dar toliau pradėtame ilgame žygyje, stengiantis užtikrinti uh, gyvenimo prasme, uh, teisę į gyvybę, uh, kuri yra iškalta akmenyje dabar. Ir uh, Aš turiu galvoje visuotinę žmogaus teisų deklaraciją ir jos trečiai straipsnį. Šiame septintajame kongrese aš norėčiau pakartoti mano valstybės negryžtamą įsipareigojimą panaikinti mirties bausmę, sustiprinant juridinę bazę, leidusią uh, uh, apsaugoti nuo vyriausybės ir politinių pokyčių uh, šią nuostatą. Regioninių lygmenių mes uh, E, pasisakome už tai, e, kad e, Kongo Respublikos pareigojimas būtų patvirtintas ir Afrikos sąjungoje. Ir Afrikos žmogaus teisų hartijos papildomas protokolas turėtų prisidėti prie žmogaus teisės panaikinimo. Tartautinių lygmenių mano valstybė nuo 2007 metų gruodžio mėnesio pasisako už visas Junktinių tautų generalinės asamblėjos rezoliucijas, kurios tikslas uh, E, nustatyti visuotinį e, žmogaus mirties bausmės moratoriumą. E, be to, mano valstybė prisidėjo prie moratoriumą įtvirtinančių rezoliucijų 2008 ir 2014 metais. Ponios ir ponai, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisų protokolo antrojo neprivalomojo pro, pakto antrojo neprivalomojo protokolo ratifikavimas mano valstybei yra labai svarbus, todėl kad jis atspindi mūsų ilgalaikę kovą uh, E, suteikti naują vertę žmogaus gyvybei. Iš tiesų e, reikia pademonstruoti, e, kad 1982 metų įvykiai, kada paskutinį kartą buvo įvykdytos Konge mirties bausmės, neturi pasikartoti. Tada paskutinį kartą mano valstybė paskelbė mirties nuosprendį. Tai e, buvo skirta dviems asmenims. Nuo to laiko e, mes vadovaujamės politinę o, abolicionistinę politiką valia. Ir e, ją skatino ekscelencija ponas Denis Sasu Engeso, Kongo Respublikos prezidentas. Ši politika e, jau pasikeitė per skirtingus etapus ir dabar iš naujo yra įtvirtinta mūsų konstitucijoje. Mūsų piliečiai paprasčiausiai suvokė, suvokė kad mirties bausmė yra nenaudinga ir e, mirties bausmės panaikinimas, jeigu taip galima pasakyti, buvo išventintas 2015 e, m. spalio 15 d. konstitucija, jos e, 30 jos specialiuose abolicionistiniuose straipsniuose, e, kurie, e, kuris užbaigė moratoriumą, 33 metus užtrukusi moratoriumo etapą. Baigdamas, ponius ir ponai, noriu pasakyti, kad e, neseniai vienas iš mano pirmtakų kalbėjo apie mūsų draugą Roberą Badinterį. Priminsiu, kad 1981 m. rugsėjo 17 d. Roberas Badinteris kalbėjo Prancūzijos nacionalinėje asamblėjoje. Tie, kurie tiki mirties bausmės atgrasimo verte, nesupranta e, žmogiškosios tiesos. Nusikaltelių e, nusiekiai nebus sustabdyti mirties baimės. Kitos aistros, kiti siekiai yra kilnesni ir jų mes turime siekti. Ponios ir ponai, leiskite man pabaigti savo pasisakymą tokia citata. Ir aš manau, kad atėjo išminties etapas. Ačiū ponė Kagauso, ačiū už e, tokią įstringą kalbą, ačiū, kad pacitavote Roberą Badinteris, jis dėl sveikatos priežasčių negalėjo atvykti bet ceremonijos pabaigoje mes jo pranešimą išklausysime. Toliau perdodu žodį ponui Šeiksa, poniai Šeiksakau. E, jūs esate iš e, Gynėjos Respublikos, Teisingumo ministrė. 2016 metais Gynėjos Respublika panaikino mirties bausmę ir jungtinių tautų e, generalinė, atsiprašau, nepanaikino. Generalinė asamblėja jūsų atstovai susilaikė. Ar Gynėja dabar ketina ratifikuoti antrąjį neprivalomąjį protokolą? pilietinių ir civilinių te, ir politinių teisų pro, pakto neprivalomą protokolą. Merci, madame. Euh, Dėkui, ponė. Ekscelencijos, gerbiami nariai, visi esantys salėje. Visų pirma, mm, norėčiau padėkoti už galimybę, kuri buvo suteikti Genijos Respublikai, liūdyti savo įsipareigojimą ir padarytą pažangą kovoje prieš mirties bausmę. Na, žinokite, kad gynėja yra patvirtinusi vieningą metodą. Mirties bausmė nėra panaikinta formaliai Gvinėjoje, Gvinėjoje tačiau 16 e, metais e, mes išbraukėme e, mirties bausmę iš naujojo baudžiamojo kodekso. Tai yra šalis, kur visuomenė, politinės klasės, politinės klasės, visuomenės klasės, dauguma jų buvo už mirties bausmę, Ir tiesiog tokia yra situacija šalyje, tai kai yra tiesa. Ir reikia mm, pirmiausia e, apeliat, kryptis į apeliacinį teismą ir kryptis į pirmos instancijos teismą. Ir tai e, leidžia e, šalies pirmosios instancijos teismams spręsti baudžiamąją bylą. Ir jeigu yra, pavyzdžiui, nedideli teismai, kurie paskelbė mirties bausmę, ji turi galioti. Ir tas argumentas, kurį iškėlė e, parlamentarai pas mus, tai stiprus argumentas su pavyzdžiais, kur nors yra didžiuliai politiniai atotrukiai, skirtumai parlamente, vis tiek dėl šito kodekso buvo balsuojama vieningai. Ir aš norėčiau pabrėžti faktą, kad mes negalėjome palikti mirties bausmės novatoriškame kodekse, kur daug kas jau yra padaryta ir, ir pažengta į priekį. Na, kitaip tariant, na, mes neperėjome prie moratoriumo tvarkos ir e, paskutiniai mirties baus, bausmės vykdymai buvo 2002 metais, nuo 2 iki 18 buvo moratoriumas. O 2016 metais e, buvo patvirtintas naujasis pučiamasis kodeksas ir mm, mm, pagal jį yra e, taikoma mirties busmės e, sprendimas. Kodėl toksai žingsnis? Na, reikėjo atsižvelgti į kiekvienos šalies specifiką išlaikant pagrindinį principą, tai yra pa, panaikinimas. Ir e, reikia būti samoningiams, reikia žinoti, o dabartiniai politiniai situacijai mūsų šalyje, na, kartais reikia e, patenkinti visuomenę, tačiau tie, kurie priima sprendimus šalyje, jie nori atsisakyti. E, Taigi toks metodas, kurį mes pasirinkome moratoriumas 15 e, metų, faktinis, o dabar yra ir moratoriumas numatytas įstatymuose. Dabar tokia situacija yra pas mus gynėjoje, yra e, įstatymai, kurie e, leidžia formalizuoti tokį mirties bausmės panaikinimą. Dažnai aš e, sakau, kad e, kaip ir Abidžanė, daugelis iš jūsų ten dalyvavote, aš sakau, kad yra namas keturių aukštų, trys aukštai ir pirmasis aukštas yra tos šalis, kurios praktikuoja arba pereina nuo mirties bausmės. Tai yra daug e, demokratiškų šalių, neminėsiu, bet jūs jas žinote. Pirmame aukšte tai yra tokios e, šalis, kur yra atsisakoma moratoriumo, tai yra e, mano šalis nuo 16 metų, kur yra e, priimami sprendimai taikyti mirties bausmę, bet yra tai kažkur koridoriuose, taigi politikai gali remtis dabartinę padėtimi, taigi tai yra pavojinga. Moratoriumas antrame aukšte Taigi atsisakoma mirties bausmės teisės tekstuose ir kur joks teismas negali skelbti mirties bausmės. Tie, kurie yra kalėjime, yra nubausti iki gyvos galvos, pavyzdžiui, po 30 metų jie gali kreiptis ir prašyti, kad juos paleistų. Ir yra dar šalis, kaip kitos šalis, mano kaimynai, kur yra visiškai atsisakę ir tiesiogiai atsisakė mirties būsmės. Skirtumas tarp to, ką mes darome ir tarptų, kas yra tiesiogiai panaikinta mirties bausmė, na, sakyčiau, didelio skirtumo nėra, bet reikia atsižvelgti kiekvieno šalies specifiką. Tačiau noriu priminti, kad toks žingsnis yra žengtinas. Taigi toks yra gynėjos pavyzdys, kurį norėjau pateikti šiandien. Dabar mes tuo remiamės ir kai kurie parlamentarai, na, žinote, kad yra tam tikra pedagogika, reikia pasakyti žmonėms, kad negalime išlaikyti mirties busnės tekste, tačiau dėmesio ir galiausiai šiandien yra toks e, rimstanti, raminanti situacija ir tikiuosi, kad mes jau greitai primsim naują įstatymą. Taigi aš atsakau į jūsų klausimą, ponė. Aš e, turiu pasakyti, kad Gvinėja yra pasiruošusi iškalmingai sakau, kad mes esam pasiruošę pasirašyti antrąjį panktą ginantį piliečių ir e, piliečių teisės ir politinės teisės ir mes rengiamės jį pasirašyti. Dėkoju, tai yra tikrai gera naujiena, dėkoju apie tai, kad pasakėte, kokios reformos vyksta jūsų bučiamajame kodekse. Žinome, kad jūs Kiekviena šalis yra skirtinga, tarp šalių yra skirtumai, taigi dėkoju. O dabar kreipiuosi į Burkina Faso atstovus, nes Burkina Faso panaikino savo e, bačiamajame kodekse mirties bausmę 18 metais. Taigi sutikiu žodį ponui Bagoro ir sveikinu jūs ir jūsų šalį ir jūsų įsipareigojimas neturėtų čia sustoti ir galėtumėte paaiškinti, kokia padėtis jūsų šaly. Dėkuoju, ponė, e, ponios ir ponai ministrai, parlamentų nariai, ponios ir ponai, piliečių visuomenės atstovai. Leiskite mano delegacijos vardu kreiptis ir padėkoti Belgijai, Europos parlamentui ir visiems, kurie surengė šitą renginį nes e, mums tai yra labai svarbus renginys. Mūsų šalis nu, nori dalyvauti šitame pasaulinėme kongrese ir norėtų pasidalinti savo patirtimi, kalbant apie mirties bausmės panaikinimo klausimus. Man atrodo svarbu priminti, kad mirties bausmės atsisakymo, e, atsisakymas Burkina Faso galioja, tačiau e, tai buvo ilgas kelias ir Mm. ne visi buvo už šitą idėją. Na, situacija buvo labai dinamiška ir reikėjo e, kreiptis į valdžios atstovus, reikėtų žinoti, reikėjo kreiptis į piliečių visuomenės atstovus ir nevyriausybinės organizacijas, tarptautinės organizacijos. Ir čia informavimo kompanija vyko tokiu būdu. Buvo užduoti konkretus klausimai prieš e, priimant e, naują konstituciją 91 metais. Ir čia mano šalis yra įsipareigojusi tapti demokratinė valstybė, gerbinti individualias ir kolektyvinės teisės. Ta įsipareigojimą mes įgyvendinome e, ratifikuodami susitarimus, kurie saugo gyvybę. Pavyzdžiui, Burkina Faso ratifikavo visus moratoriumus dėl mirties bausmės. Šiame kontekste tai, kad mirties bausmė yra išlaikyta nacionalinėje teisėje, yra problema, kuri yra susijusi su mūsų konstituciniais ir tartutiniais įsipareigojimais. Ir mano šalies politinė valdžia tęsia konsultacijas ir imasi veiksmų, e, informuojant visuomenę e, visuose sluoksniuose, skatindama ginti žmogaus teisės ir atsisakyti mirties bausmės teisinėje sąrangoje. Mes 14 e, metais priimame du įstatymus, e, kurie gina vaikų teisės, taip pat e, konvencija, kuri draudžia kankinimus ir taip pat draudžia mirties bausmę. Taip pat 15 metais regioninė informavimo sistema e, įsipareigojo netaikyti mirties bausmės, e, ginama saugimą, saugumą, e, taip pat kreipiamės į vietos valdžią, į religinius autoritetus Taip pat ir nauja, naujoje konstitucijoje yra antras e, straipsnis, pagal kurį neleidžiama taikyti e, mirties bausmės. Tai buvo kovo mėnesį priimta. Nacionalinės diskusijos dėl mirties bausmės panaikinimo numatė gairės e, visuomeniai ir nepaisant e, informacinės kampanijos ir mūsų šalies kaipimusi kartu su piliečių visuomenės organizacijomis per pastaruosius metus, siekiant e, palenkti visuomenė mūsų pusė, dar nebuvo prieita kon, kon, konsensuso. Ir kadangi nėra konsensuso dėl mirties bausmės panaikinimo, vyriausybė nusprendė priimti atsakom, prisimti atsakomybę ir įrašyti į mūsų šalį tas šalis, kurios e, stabdo mirties bausmės taikymą. Ir ši valia buvo atspindėta 18 metų kovo 14 dienos ministrų tarybos posėdėje, kurį vėliau priim, pri, patvirtino nacionalinė asamblėja gegužės mėnesį. Ir e, nacionalinė asamblėja draučia taikyti mirties bausmę Burkina Faso. Na, kaip žinote, mirties bausmės sustabdymas yra e, didelio darbo rezultatas, tai yra politinės valios rezultatas. Ir tai yra ilgos kampanijos piliečių visuomenės atstovų darbas. Mes turime politinę valią ir siekime, kad mirties bausmė būtų panaikinta mūsų šalyje ir visose šalyse. Mes e, kviečiame visas šalis, kurios dar taiko mirties bausmę, prisimti politinę valią ir dirbti kartu su mumis, atsisakyti mirties bausmės visur, visai, visuotinai visame pasaulyje. Dėkui. Merci, monsieur Bagro, merci pour votre appel. Labai Ačiū, ačiū Jums už Jūsų kreipimas į tas šalis, kurios dar išlaiko mirties bausmę ir taip pat dėkoju Jums už naujienas apie konstitucijos reformas. Dabar noriu pakviesti Abu Bakarą Tambadu, kuris yra Gambijos Respublikos teisingumo ministras. Gambija žengė pirmosius žingsnius link mirties bausmės panaikinimo, pasirašydama tarptautinį e, pilietinių ir politinių teisių paktą, jo protokolą. Norėčiau, kad jūs plačiau pakalbėtumėte apie savo vyriausybės e, planus. Dėkuoju, Jūsų ekscelencijos, gerbiami svečiai. Aš norėčiau pasakyti e, jums dabar apie mūsų planus. 96 metais mirties bausmė buvo panaikinta Gambijoje, bet paskui 95 metais, tiksliau 94 metais po e, valstybės perversmo e, ji buvo gražinta. Ir nuo mirties bausmės panaikinimo Gambijoje buvo sakoma, e, padaugėjo žmogžudyščių, taip pat e, išdavimo atveju ir jeigu už juos nebus deramai atlyginta, tai e, gali žlugti visa teisės saugos sistema. Taip sakė tie, kurie gražino mirties bausmę. Bet netgi tada paprasčiausiai mirties bausmės taikymas buvo pretekstas E, pati karinė junta žudė žmonės ir dangstėsi tuo. E, nauja e, konstitucija buvo paskelbta Gambijoje 97 metais, jį tvirtina teisę į gyvybę. Ta pati konstitucija taip pat numato mirties bausmės taikymą už tam tikrus nusikaltimus, tačiau taip pat numatyta, kad praėjus dešimčiai metų nuo konstitucijos įgaliojimo Nacionalinė asamblėja Gambijos turi peržiūrėti uh, ar reikėtų iš viso panaikinti mirties bausmę šalyje. Bet to niekada nebuvo padaryta. E, mirties bausmė liko galimybė, tačiau nebuvo jį vykdyta iki 2013 metų rūpiučio mėnesio, kai devyni asmenys laikomi Mile 2 kalėjime buvo. Jiems buvo įvykdyta mirties bausmė ir daugelis savo, kad e, tai buvo pažeistos labai rimtai galiojusios procedūros. E, Pasikeitus vyriausybei 2016 e, metais buvo paskelbtas moratoriumas mirties bausmės vykdymui visų mirties bausmių atveju ir e, dalis, e, tai yra 18 metų rūpiučio mėnesį, buvo pakeistos tam tikrais atvejais mirties bausmės į kalimą iki gyvos galvos. Taip pat e, Gambija 17 e, metų rugsėjai pasirašė antrąjį e, fakultatyvinį tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto protokolą. Tačiau mirties bausmės panaikinimas yra konstitucijos klausimas ir reikia keisti konstituciją. E, sprendimai Gambijos sulaukė daug diskusijų per viešasias konsultacijas, taip pat Konstitucijos pežios e, komisija daug kalbėjo apie mūsų tikslus. Nežiūrint visų tų diskusijų, aš noriu Jūs patikinti, kad e, vyriausybė Gambijos naujoji besalgiškai remia visišką mirties bausmės panaikinimą mūsų šalyse, šalyje. Dėkoju, ministrė vyriausybės turi laikytis visuomenės e, nuomonės ir mes remiame jūsų vyriausybės siekius e, panaikinti mirties bausmę ir tinkamai pakeisti konstituciją. Šiandieną pas mus lankosi taip pat Mohamed Aužar, e, Maroko karalystės teisingumo ministras. Aš norėčiau uh, kad jūs paaiškintumėte, kaip yra jūsų šalyje, e, konstitucija yra taisoma ir girdėjome, kad karalius Mahometas VI taip pat e, daro tam tikrus žingsnius link mirties bausmės panaikinimo. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už kvietimą. Norėčiau e, pasakyti, kad man labai malonu kreiptis į šią prakilnę auditoriją. Ir norėčiau pakalbėti apie e, mūsų karalystės planus, vadovaujant e, mūsų karaliui. E, siekiame įtvirtinti teisinę valstybę, jos principus ir užtikrinti pagarbą visiems žmonėms. Mes e, rengiame naują konstituciją ir ketiname įrašyti teisę į gyvenimą e, visiems žmonėms turėtų būti užtikrinta ta teisė ir gyvenimas, e, atsiprašau, įstatymas ją gins ir saugos. Tai yra labai mums svarbu, tai yra didelė garantija ir iliustracija, kad mes esame siekti mirties bausmės panaikinimo. Ir mes e, laikomės tokios strategijos, pagal kurią netaikoma yra mirties bausmė. Aš noriu Jūs patikinti, kad nuo 93 metų nėra įvykdyta mirties bausmė ir neleisime to tam įvykti. Taip mes tokios strategijos laikomės ir vyksta nacionalinės diskusijos, kurios susijusios su šiuo klausimu. Aš norėčiau uh, Eh, kalbėdamas apie eh, moralinius dalykus pasakyti, kad eh, mūsų visuomenė taip pat matosi konservatyvumo praaiškų, dėl to mes norėtume pasisakyti už demokratiją. Ir vis tik tai šis klausimas yra klausimas, kuris sulaukia tam tikrų diskusijų. Uh, bet mūsų strategija yra imtis teisinių suvaržymų mirties e, bausmiai. Ir e, parlamentas svarstys naują e, baudžiamąjį kodeksą, kuris apriboja e, mirties bausmės taikymą tik tai e, priskiriant jį tam tikrai tiems atvejams, pavyzdžiui, genocidui, nusikaltimams žmonijai ir panašaus tipo nusikaltimams. Aš asmeniškai e, labai atsidavęs esu siekiu panaikinti mirties bausmę ir, kaip sakė, noriu palaikyti ponę Pilai, Manau, kad mano optimizmas nuves e, diskusijas Maroke link mirties bausmės panaikinimo laipsniškai, pragmatiškai. Dirbame jau šią srityje daugiau negu 40 metų. Ir neseniai prasidėjo diskusijos Maroke dinamiška yra pilietinė visuomenė mūsų šalyje ir aš tikiuosi, kad mes vis tik tai sukursime konsensusą uh, E, sugebėsime sutelkti paramą šiam klausimui ir kad mes galėsime greitai pranešti jums džiugės naujienas šioje srityje. Norėčiau baigti savo kalbą e, optimistišką gaidą, noriu padėkoti pilietiniai visuomeniai. Maroko daug jos atstovų yra šioje salėje reikia kovoti, pasipriešinti konservatoriškoms jėgoms, e, kurios bando įsitvirtinti mūsų kontinente. Mes e, turime siekti bendro mums visiems tikslo. Dėkuoju. Dėkoju, ponia Užar, norėčiau, kad paminėjote labai svarbu plėtinės visuomenės vaidmenį šioje kovoje. Mm, ne visose valstybėse taip yra, bet mes tikrai e, remiame jūsų pastangas panaikinti mirties bausmę e, jūsų šalyje. Norėčiau padėkoti visiems ministrams už dalyvavimą e, šioje diskusijoje. Ačiū, kad pristatėte mums žinias naujausias pozityves iš savo šalių. Tačiau ką reiškia laukti, kol tau bus įvykdyta mirties bausmė, kaip kaliniai gyvena, kaip jie sugeba e, bendrauti su kitais kaliniais, su savo šeimų nariais. Dūmė Olatušanė 20 metų e, laukė Tenesio valstijoje, kol jam bus įvykdyta mirties bausmė dėl nusikaltimo, kurio E, jis neįvykdė. Jis, laukdamas mirties bausmės, pradėjo lankyti piešimo, tapybos kursus. Šiandien jis pristato vieną iš savo kūrinių, kurį jis nupiešė būtent šiam kongresui. Ačiū. Uh, good afternoon, everybody. Uh, I want to start. Labą dieną. Pirmiausia, aš noriu visiems padėkoti už tai, e, ką e, Europos parlamentas ir Belgija padarė organizuodami šį renginį. Aš labai džiaugiuosi, kad po tiek daug metų kančių aš galiu atvažiuoti čia, kaip jūs sakėte, aš iš viso 20 metų kalėjime praleidau. Aš buvau mirtininkų sąraše tenesie 20 metų ir už nusikaltimą, kurio, jis ne, kurio aš nepadariau. Mano artimieji žinojo, kad aš to nusikaltimą nepadariau. Byla buvo sufabrikuota ir mano artimieji norėjo įrodyti mano nekaltumą. Svarbiausia, pagalvojus apie mano istoriją, yra suvokti štai ką. Pažvelkime į žmonijos civilizaciją. Grįžkim tūkstančių tūkstančių metų į praeitį, kai žmonės gyveno urvuose ir e, žmonės e, bandė vienai par kitaip palikti e, ženklų apie savo gyvybę. Ir kai aš buvau kalėjime, ėmiau tapyti. Tik mokykloje buvau tapęs, jokios kitos patirties neturėjau, bet galiu pasakyti, kad šį kartą menas mane išgelbėjo tiesiogiai ir perkeltinė prasme. Jūs gal įsivaizduojat, aš turėjau būti e, tokioje kameroje, kurioje tik rankas galėjau ištiesti. 20-22 valandas per parą aš turėjau ten būti. Kas kart, kai išeidavau iš tos kameros, į mane buvo žiūrima kaip į monstrą. Ir tomis aklimtybėmis buvo labai sunku išlaikyti viltį ir išsaugoti viską žmogiško, ką būtina išlaikyti, kad išgyventum. Ir šis e, paveikslas, kurį matote prieš akis, e, aš jį nupešiau specialiai šiam renginiui. ir aš nupešiau elektrinėje kėdėje sėdinti žmogų. Man grėsė toj. Tai. Ir ant jo akių uždėjau kapušoną, kad jis e, nematytų, kas vyksta. Bet kągi mes šiandien čia darome? Šiandien mes norime at, priversti pasaulį pamatyti tą neteisybę. Junktinėse Amerikos valstijose ir kitur pasaulyje tokių atvejų yra labai daug. Kalbu apie tas pasaulio dalis, kur e, mirties bausmė dar vykdoma. Ir dabar aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir prisiminti šeštąjį pasaulio kongresą, kuris vyko Osle. Tada ceremonijos pabaigoje mes visi išėjome į gatvę ir susėmėme už rankų. Ir e, aplinkiniai matė, kad mes esame solidarus. Aš noriu pasakyti, kad man tas uh, renginys buvo labai gal įtakingas. Ką aš noriu pasakyti, visi, kas kovojame prieš mirties bausmę, turime būti vieningi, turime laikyti vieni kitų rankas. Labai daug e, įtakingų žmonių šioje salėje, už salės ribų e, bus matomi tik tada, jeigu jie bus vieningi. Kai aš buvau kameroje, viltis leido man išgyventi. Net e, tuo metu, kai atrodė, jog vilties visiškai nebeliko. Ir dabar aš, būdamas čia, galiu pasakyti, kad e, e, man tai buvo svarbiausia, nes aš esu netikintis ir galiu prisiminti kitą uh, mirties bausmį nuteistą uh, žmogų, kuris buvo autistas, bet jis irgi piešė ir aš paprašiau, kad jis nupieštų mano portretą. Kai jis pirmą kartą baigė uh, mano portretą. E, jis buvo labai negražus. Aš e, e, uždarytas kameroje su savo pižama ir laimiai mano mama to portreto niekada nematė. Tada buvo antrieji mano įkalinimo metai. Tiesą sakant, mano mama žuvo automobilio avarijoje. Man labai sunku kalbėti apie tai. Yeah. Yeah, I get I get emotional when I think about it, but um, vos vis pagalvojus apie tai mano emocijos sukyla. Svarbiausia, kaip būni kalėjime, yra stengtis išsaugoti norą gyventi, bet baisu yra tai, kad kalėjime negali kontroliuoti savo gyvenimo. Baisiausia yra tai, kad, e, uh, kaip, pažiūrėjau, turi skambinti namo, ateina E, pareigūnai ir sėdi šalia tavęs ir klausosi. Ir jeigu tu nori papasakoti, kas vyksta su tavimi e, savo namiškiams, negali kalbėti atvirai, nes kažkas tavęs klausosi. Ateidavo žmonės į mano kamerą ir sakydavo, kad e, nuves mane į tą skambinimo kabiną, telefono kabiną. Ir kiekvieną kartą kai tai vykdavo, aš galvodavau, kaip mano mama girdės mano balsą. Bet kai aš paskambinau e, vieną kartą, atsiliepė mano sesuo ir man papasako, kas atsitiko mamai. Negalėjau tos informacijos net suvokti, net negirdėjau, ką jis sako. Praėjo keletą sekundžių, kol aš suvokiau, kas atsitiko. Aš galiu pasakyti, kad kai išgirdau tą informaciją, aš pradėjau verkti, nors buvo du agentai, kurie mane stebėjo. Jeigu būčiau neverkęs, turbūt būčiau neištvėręs. Ir e, tada aš įsivaizdavau, kad tai įvyko tik košmaras, iš kurio aš turiu atsibusti. Ir kai atsibūtau, realybė buvo tokia, kokia buvo. O šiandien aš esu čia. Ir prisimenu tai, kaip aš jaučiausi, kai buvau kameroje. Sėdėjau kameroje ir e, žiūrėjau į paveikslus, kuriuos tapiau. Kas kart, kai aš žiūrėjau į tą savo uh, e, draugo nupieštą portretą, aš galvojau, kad aš galėčiau gražiau nupiešti. Ir e, būtent menas leido man išsilaisvinti. Išsilaisvinti besėdėdamas kameroje. Bet būtent meno dėka e, žmonės, kurie buvo artimesni, man suprato, kokia mano padėtis iš tikrųjų yra, žmonės suprato, koks iš tikrųjų mano gyvenimas. O ašgi buvau įkalintas už tai, ko nepadariau. Galiu pasakyti, kad būtent menas leido ne tik mano šeimai, bet ir visiems žmonėms, kurie mane visuomet palaikė, suprasti, išgirsti, aš, nu, kas atsitinka su manimi ir kas atsitinka su žmonėmis esančiais aplink mane. Dar du žmonės, kiek aš žinau, e, ir aš jais labai tikiu, kad e, juos ištiko toks pat likimas kaip ir mane. Jie sėdėjo už tai, ko nepadarė. Dar pora žmonių, kurie, žinau, kurie buvo išbraukti iš mirtininkų sąrašo. Nes Kai aš su jais kalbėdavausi, jie man pasakojo, kad jie nebuvo kalti. Aš tikiuosi, kad yra tie patys žmonės. Ir dabar, kai aš jums sakau, aš esu tuo įsitikinęs, nes aš išklausęs e, tų istorijų suvokiau, kad tai buvo tie patys žmonės, kur, kuriuos aš buvau sutikęs. Tie du žmonės dabar buvo išteisinti. Kaip aš jau sakiau, aš dabar turiu ypatingą galimybę. Kai mane išleido namo, aš galėjau keliauti, aš galėjau dirbti savo valstybėje ir ne tik savo valstybėje. Su jaunimu dirbau. Aš žinau, kaip svarbu yra tai, ką aš darau. Mes turime rasti ryšį su skirtingomis pasaulio valstybėmis, skirtingai žmonėmis. Aš dirbu su jaunai žmonėmis, bandau juos e, šviesti, informuoti apie sistemą, kad jie suprastų, kas iš tiesų dedasi. Junktinės Amerikos valstijose, aš nežinau, kiek jūs žinot, e, bet aš galiu pasakyti, kad žmonės. uždaryti žmonės į kalėjimą yra tarsi verslas. Aš e, prieš eidamas e, į kalėjimą net nežinojau, kas ten būks, kas, kad taip gali būti, kad taip gali atsitikti. Ir aš dabar bandau jauniems žmonėms paaiškinti, kokia sistema egzistuoja, kad jie suvoktų, kas vyksta aplink juos. Galiu pasakyti, kad Junktinėse Amerikos valstijose šimtai milijonų dolerių yra išleidžiama uh, žmonių informavimui. Ir kaip aš jau sakiau, man atsiverė didžiulė galimybė, kad aš galėjau išeiti iš kameros ir pradėti apie tai viešai kalbėti. Aš stengiuosi pamiršti tai, kas man atsitiko. Bet e, kai išėjau, už, liko dar daug tokių pat kaip aš uždarytų. Ir grįžęs namo, aš pradėjau apie juos kalbėti. Aš noriu, kad žmonės kalbėtų ne tik apie mane, you know, it was, it was people like you guys. Tai buvo tokie žmonės kaip jūs. Tokie žmonės kaip jūs man leido sugrįžti namo. Aš žinau, kad žmonės, kuriuo aš net nepažinau, kovojo už mane. Aš taip pat žinojau, kad jeigu man atsivers duris atgal į gyvenimą, aš e, atsistosiu. Ir aš kalbu ne tik apie save, aš kalbu apie visus žmonės. Reikia tiesiog suvokti, kas ten vyksta, pamatyti, ką, kaip tie žmonės ten gyvena. Reikia, jeigu nueisite ir sustiksite su tai žmonėmis, sakykite jiems, kad reikia išlaikyti viltį ir stengtis išgyventi. Ir šioje salėje aš e, noriu pasakyti, kad reikia ieškoti galimybių, kad būtų išgelbėti tie žmonės, kurie neturi būti nuteisti, tokie kaip aš. Uh, Dėkoju Jums už viską, ką padarėte. Mes turime ir toliau kovoti. Ačiū. Thank you. Thank you. you, Nduma, for sharing. Dėkuoju, Enduma, kad pasakojate apie savo asmeninę istoriją. Dėkui už jūsų jausmus, už jūsų darbus su jaunimu. Tikimės, kad pakeisite e, sistemą. Maroko spauda pabrėžia, kad jie yra pirmose linijose kovojant su mirties bausme ir 93 metais buvo paskutiniai mirties bausmės vykdymai. Nuo to laiko yra pasisakyta prieš bausmę nusaskali e, yra tarptautinio kovos su mirties bausme komiteto atstovė ir dabar suteikiu žodį jai. Na, labai sunku kalbėti po tokio galingo liūdėjimo, kurį išsakė Ndume. Ir reikia tikrai turėti daug drąsos tęsti mūsų kovą E, gerbiami mirties bausmės priešininkai iš penkių žemynų, dėkoju man didelė garbė ir aš esu ypač laiminga ir pagerbta būti su jumis, su 1500 mirties bausmės priešininkų iš daugybės šalių šiame kon, kongrese prieš mirties bausmę suorganizuota e, Briuselį Europos sostinėje ir kovos mirties bausmę sostinėje. Tai labai simboliška Europos parlamente. Aš norėčiau padėkoti ir pasveikinti visus organizatorius ir taip pat šito e, kongreso rengėjus, ypač e, CPM generalinį direktorių, Rafael Šanulizan, Nikolę Peron ir visą komandą ir taip pat visą kovotojus mirties e, bausme e, visame pasaulyje bendruomenė. Dėkoju, bravo už jūsų pastangas, už jūsų iniciatyvą, kovojant su mirties bausme visame pasaulyje, ypač Afrikoje ir Maroke, už tai, kad mes siekiam bendro tikslo visiškai panaikinti e, didžiulį barbarizmą, kaip jį tai apibūdino Viktoras Hugo, žiaurę, nežmonišką ir žeminančią mirties bausmę. Kova prieš panaikinimą įeis į istoriją. Tai yra žmogiškoji vertybė grindžiama žmogaus teisėmis ir pirmiausia teisė gyvybė. Kaip rodo pasisakymai, kuriuos mes išklausėme vieną po kitą tribūnoje, Tokie e, renginiai kaip Sintasis kongresas verčia mūsų širdis plakti vienu ritmu, kovojant prieš diskriminaciją neteisingą bausmę ir tai mums leidžia parengti strategiją planetos lygmenių, pagreitinti istoriją ir pasiekti visišką panaikinimą mokslininkų bendruomenė dalyvaujanti 7 kongrese ir turiu pasakyti, kad tai yra tikrai e, galimybę dalyvauti programoje ir pateikti pasiūlymus, e, pateikti pasiūlymus pasaulinėje koalicijoje, nes mes esam didžiulė komanda, mes esam iš visų žemynų ir tai yra puikia koordinacija, kurią užtikrina Steina Bubenga. Aš taip pat sveikinu ir dėkoju visie, visai komandai ir žinoma visiems mokslinio komiteto nariams. Tai yra fizinis susibūrimas ir taip pat e, galimybė bendrauti Skype'u. O rezultatas turima programa, kurios aš nepristatysiu kiekvieną punktą atskirai, o tikslas yra plėsti sąrašą tų kategorijų ir sričių, kur yra svarbu kovojant už panaikinimą įtraukti privatų sektorių ir kuris dalyvauja pirmą kartą pasaulinėme kongrese įvairi tematika susijusi su mirties bausme, mirties bausme moterims. Tai yra e, susijęs su moterų padėtimi ir patriarchalinė sistema, kuri taiko įvairias smurto formas prieš moteris. Ir tai yra e, ir pavyzdys kaip yra e, vystosi nusikaltimai, tai pavyzdžiui, e, smurtas šeimoje ir taip toliau. Yra ne tik tai moteris, bet ir e, vyrai, kuriem skiriama mirties bausmė įvairiose religijose. Ir siekiant taikyti humanistinius, pacifistinius požiūrius visose religijose yra viena iš temų, kurią pasisakys kongreso dalyviai. Reikėtų e, kalbėti ir apie mirties bausmę vaikams. Tai vėlgi yra naujas kelias išplečiant žmonių ratą, kuriuos paliečia mirties bausmės vykdymas ir ne tik jiems, bet ir jų artimiesiems apie tai irgi turėtų kalbėti mm, mirties bausmės panaikinimo šalininkai, reikėtų kalbė, kalbė, kad apie tai kalbėtų advokatai ir šeimų nariai. Gerbiami mm, dalyviai, aš Marokė kovoju jau 30 mečiai ir aš e, atstovauju Afrikos žemyną, kurį myliu ir kuris yra mūsų daugia šalės tapatybės dalis. Ir mm, Mes dalyvavome taip pat Adisabobėje, Adisabeboje ir aš kongrese ir aš tikiu, tikiu kad tikrai mes pasieksim mūsų tikslą, kadangi iš 45 šalių 41 netaiko mirtinės bausmės. Mūsų kova su žmogaus teisėmis pažymėta ilgų dešimtmečių kovos. Tai yra viena iš pagrindinių teisų teisė į gyvybę, kuri dabar yra juoda ant balto parašyta 11 e, metų Maroko konstitucijos antrame straipsnėje. Didžiulė pažanga e, reiškia, kad 13 e, metais parlamento nariai ėmėsi iniciatyvos Maroko parlamente ir išsakė humanistinius argumentus už mirties bausmės panaikinimą. Ir taip pat e, parlamento vaidmo labai svarbus, nes jie priima teisės aktus ir jie atspindi šalies suverenumą. Mūsų iniciatyva patiria sėkmę, kadangi yra daug marukiečių kovojančių su mirties bausme, sveikinu jų atstovus. Todėl mūsų bešališka e, padėtis leidžia apjungti 240 parlamento narių, tai yra e, dauguma ir opozicija. Yra parlamentarų tinklas, kurie dalyvauja tarptautinėse ir pasaulinėse seminaruose ir kongresuose Madridė 13 metais, Oste 15 ir neseniai Abidžane. Mūsų patirtis yra unikali ir naujoviška tokioje šalyje, kur dar nėra panaikinus mirties bausmės. Ir mes jaučiamės jau labai arti priartėję prie mūsų tikslų, kadangi žmogus teisų konferencija kreipėsi į parlamentą reikalaudama panaikinti mirties bausmę ir tai buvo pirmoji rekomendacija. Sveikinu, su, sveikinu pirmą e, parlamento vadovą, kuris yra su mumis ir kuris daly... E, vadovauja mūsų kovai. Marakešė 14 metais yra įsipareigota dalyvauti diskusijose ir tūkstančiai kovotojų iš viso pasauliu. Karalius išsiuntė savo žinę visam pasaulyje ir sveikina piliečių visuomenės iniciatyvą ir parlamentarų teisininkų iniciatyvą, e, siekiant diskusijas, kad mirties pusmė būtų galiausiai panaikinta. Tarp mūsų yra daug parlamentarų, kurie ir toliau koordinuoja e, pastangas Magrebė ir Afrikos žemynė gilina nacionalinės diskusijas, siekiant mirties bausmės panaikinimo, nes tai yra dalis parlamento darbo. Mes kovojame kartu su piliečių visuomenė ir siekime galutinio panaikinimo. Pas mus pirmą kartą dalyvauja Maroko teisingumo ministras Mahmeto Žal, kuris yra kovotojas už žmogaus teisės ir taip pat kovoja su mirties bausme, tai yra labai pozityvus žingsnis, nes tai leidžia mums siekti tikslo tapti šalimi, kurioje mirties bausmė panaikinta. Mes kliaujamės jumis, nes jūs esate e, ženklas mūsų piliečių visuomeniai, kuri siekia šio tikslo. Ir tai yra ženklas, kad Afrika tampa žemynų be mirties bausmės, tai yra mano svajonė kartu su jumis ir mm, mes svajojame visi mirties bausmės priešininkai Afrikoje. Linkiu jums sėkmės ir labai dėkoju jums už dėmesį. Merci, madame, merci pour avoir aussi. Dėkoju Jums, dėkoju, kad Jūs priminėte e, visus, e, apie visus darbus, kurie susijusi su šio kongresu. Mes tik pradedame dirbti, laukia mūsų daug įvykių, diskusijų visą savaitę. Bozaro kultūros centre vyks e, uždarimo ceremonija ir Jūs visus kviečiu, bet negalėjome be jo baigti šios ceremonijos. Noriu pakviesti ministrą Badinterį, kuris 81 metais buvo teisingumo ministras Prancūzijoje ir kuris kovojo už mirties bausmės panaikinimą. Noriu pasakyti, kad tuo metu 69 procentai Prancūzijos e, gyventojų pasakė už e, mirties bausmę. Dabar e, mes išklausysime jo kalbos, kuri yra iš anksto įrašyta. Chers amis, chers compagnons, e, bičiuliai, aš labai apgailestauju, kad negaliu šiandieną būti su jumis. E, neleido man mikrobai atvykti pas mus, taigi dėl lygos esu savo namuose. Bet noriu pasakyti, kad Aš visuomet labai e, palaikau tuos, kurie pasako už mirties bausmės panaikinimą ir kaip vienas iš jų kreipiuosi šiandieną jūs. E, mes e, matome, kad e, mūsų kelias link visuotino mirties bausmės panaikinimo yra sudėtingas. E, taip, kai kuriuose valstybėse narėse labai daug pasiekta pažangos Ir mes, tie, kurie pasisakome už šios bausmės panaikinimą, tapome daugumo tarptautinėse asamblėjose. Valstybė po valstybės e, vis atsisako mirties bausmės ir žmonių pasisakančių prieš ją vis daugėja. Ir e, Mes visą laiką girdime apie mirties bausmės vykdymo moratoriumus, kurie paskelbiami. Ir tai yra labai svarbu, bet mes neturėtume panirti į euforiją, nes e, turime eiti iki galo turime užtikrinti, kad visur bus panaikinta mirties bausmė. Pasižiūrėkime dar į dabartinę padėtį. Aš labai gerai žinau, kaip beje viskas vyko praeitėje. 81 metais Prancūzija buvo 35 šalis, kuri e, panaikino mirties bausmę, o dabar jau yra tokių šalių daugiau negu 140. Kaip sakiau, mes esame e, dauguma Tačiau, nežiūrint to, pasižiūrėjus į tarptautinę padėtį labai blaiviai, tai turime pastebėti, kad yra ir labai e, didelių valstybių tarp galingiausių pasaulio, kur, pasaulyje, kuriuose vis dar taikoma mirties bausmė, jų teisės aktuose tai numatyta. Aš kalbu apie didžiausią, svarbiausią šalis, pirmiausia, Kiniją. Ir atrodo, kad Kinija e, rekordiškai daug mirties bausmių įvykdo JAV. Taip pat galima paminėti ir kitas šalis - Indija. Atrodė, kad ji E, ketina jau paskelbti apie mirties bausmės panaikinimą, bet dabar tarsi dėlsiama. Taip pat Japonija yra viena iš tų šalių. Taip pat galima pasakyti, kad tarp mūsų bičiulių musulmonų ar mūsų musulmoniškų šalių vis dar yra e, tokių kurios e, pasižyra pasiekusios sabaisų rekordą mirties bausmių vykdymo. Yra, e, reikia paminėti tokias e, valstybės kaip Iraną ar Saudo Arabiją Taigi, galbant apie tas e, mirties bausmės tvirtovės citadelės, reikia suvokti, kad mūsų uždaviniai dar neįgyvendinti. Mūsų solidarumas su aktyvistais tose šalyse turėtų būti dar tvirčiau išreikštas. Mes turėtume juos paremti. Taip pat turime siekti, kad mūsų balsas bus išgirstas, e, kad kiekvienas mirties bausmės vykdymas yra dar vienas nusikaltimas žmogiškumui. Mes tikrai dar netlikome visų savo uždavinių, bet e, taip pat turime suvokti, kad mūsų laukia sudėtingi darbai. Mes turime susitelkti, turime būti aktyvus, dirbti su kitais. Aš norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie e, kovoja su šerykšte mirties bausme. Ir mes turime suvokti, kad be aktyvistų mes nepasieksime nieko. Ir Mes visi kartu turime e, žengti link visuotinio mirties bausmės panaikinimo. Aš tikiu, kad mūsų judėjimas tik plėsis, stiprės, bet viskas priklauso nuo jūsų, nuo jūsų, kurie savo kasdienime gyvenime kovojate su šia pasibaisėtina bausme, mirties bausme. Niekada nepamirškite kad e, gyven, teisė gyvenimą yra pagrindinė žmogaus teisė. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų kovas ir noriu išreikšti taip pat savo nuolatinį solidarumą palaikymą. Atsisveikinu su Jumis iki pasimatymo ir tikiuosi, kad susitiksime kitame kongrese. Dabar norėtume sureaguoti į ministro padinti raginimą imtis veiksmų. Jūs uh, turite visi prieš save popierinę pirštinę. Prašyčiau ją užsidėti ir pakelti rankas. Nusifotografuosime, jeigu norite, galite atsistoti. Kviečiu jūs atsistoti. Are you ready? Pasirengę? Beveik. Palaukime keletą sekundžių. E, mes pasakome prieš mirties bausmę. Keliame rankas. Labai ačiū, kad apsilankėte atidarimo ceremonijoje prieš Pabaigdama norėčiau pasakyti, kad pirmajame šio pasto aukšte yra surenkta nuotraukų paroda. Jūs taip pat e, e turite galimybę apsilankyti visi palei Dekmon 19 val. prasidės renginys, o šiandieną 15 val. tęsime diskusijas, kalbėsime apie privataus sektoriaus e, vaidmenį e, siekiant mirties bausmės panaikinimo. Kviečiu visies. Kelias mūsų laukia ilgas, tačiau rėmėjų mirties bausmės panaikinimo e, skaičius auga kasdien. Taip pat norėčiau padėkoti organizatoriams kartu prieš mirties bausmę šiai organizacijai. Ir taip pat pasauliai koalicijai prieš mirties bausmę. Dėkoju Europos parlamentui, e, dėkoju Belgijai už tai, kad surengė šią konferenciją. Dėkoju visiems, kurie seka mūsų darbą. Ši sesija baigta. Dėkojame. Thank you.